und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf Sie sehr herzlich zu der Mėly kolegos, ponios ir ponai, noriu visus pasveikinti susirinkus į šios dienos posėdį. Džiaugiuosi, kad su mumis yra ponia Mogherini, kuri pristatys Italijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai eigą užsienio politikos e, srityje. Anksčiau vykusiose diskusijose girdėjome keletą kritinių pastabų, tačiau penktadienį su jie kalbėjausi ir e, jie yra pasirengusi mums e, trumpai pristatyti gimnich susitikimo rezultatus, kuris vyko praėjusį savaitgalį turint omenyje, kad e, temos persipina, tai nu, e, galima būtų jas susijęti į vieną. Aš norėčiau prieš posėdžio pradžią dar jums suteikti, stalinti su jumis e, tam tikrą informaciją. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti ponę Mogerinį, patvirtinus ją praėjusį savaitgalį vadovų taryboje į naujas pareigas. Tačiau dabar noriu pasakyti, kad parlamente rengsamas klausimas vyks pakankamai rimtai, mus laukia diskusijos ir mes jau apsitarėme, kokią procedūrą pasirinksime. Aš e, prezidimo posėdėje jau pateikiau tinkamus pasiūlymus mūsų komitete ir aš tikiuosi, kad po to po jūsų patvirtimo mūsų laukia geras bendrabiavimas ir ilgalaikim draugystė, taigi nekantriai to laukiu. Antras pastebėjimas e, apie tai, kad e, aš neleisiu užduoti nei vieno klausimo, kuris būtų e, susijęs su būsimomis ponios Magerinė pareigomis. Šios klausimus užduosime per klausimus, o šiandien turime diskutuoti ir svarstyti apie e, tuos klausimus, kurie susijęs su Italijos pirmininkavimu ir Gimnicho sustikimu. Taigi tikiuosi, kad visi su to sutiks ir dabar perdodu žodį ponį Mogerinį. Labai ačiū. <clears throat> Tai turbūt vieninteliai vokiški žodžiai, kuriuos moku, tačiau e, taip kaip ponas Tuskas pažadėjo mokytis anglų kalbos, taip aš galiu pažadėti <clears throat> mokytis vokiškai. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad čia visi susirinkote. Kaip minėjote, po kelių savaičių vyks klausimas. Ir e, tiek jūs, tiek aš, kaip e, paskirta naujoje ES užsienio politikos įgaliotinė, labai rimtai ruošiuosi šiam klausimui. Ir e, aš esu pasirengus ne tik gerbti, tačiau taip pat ir visiškai pripažinti Europos parlamento vaidmenį ES politikos procesuose. Ir Dėkuoju Jums, ponė pirmininkė, už tai, kad pabrėžėte, kad šiandien aš kalbu kaip Italijos užsienio reikalų ministrė, pristatydama Italijos pirmkavimo prioritetus ir šeštadienį vykusi e, Gimnicho e, sustikimą, jo rezultatus įžangai noriu pasakyti, kad jeigu klausimas ir parlamento bei komisijos sprendimas bus teigiamas mano paskirimui į naujas pareigas, aš tikiuosi ne tik glaudaus bendrabiavimo, tačiau taip pat ir dažnų tarpusavio susitikimų, būdama e, ministre. E, Italijoje per šešis mėnesius 16 e, kartų lankiausi Italijos parlamente, taip pat ir per vasaros atostogas. Man labai patiko būti parlamento nare Italijoje ir labai aktyviai dalyvaudavau parlamentinių asamblėjų e, veikloje, matau šią salę kolegų iš NATO parlamentinės asamblėjos, taip pat Europos tarybos parlamentinės asamblėjos kolegų, taigi norėčiau su jumis pasidalinti asmeninių pastebėjimų apie tai, kad per pirmasios savaitės ir mėnesius, kuomet pirmą kartą aš lankiausi Briuselėje, šis pastatas dar nebuvo pastatytas. Ne mūsų dabartinis e, E, Italijos prezidentas Napolitano buvo 99 metais e, užsienio komiteto pirmininko Europos parlamente, taigi man grįžimas į Europos parlamentą turi simbolinę prasme. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad jeigu vadovų tarybos sprendimą patvirtins Europos parlamentas, man tai reikš ilgo ir vaisingo bendradarbiavimo su jūsų komitetu ir visų parlamentų darbo pradžią. Šiandien, kaip minėjote, mes jau pradėsime diskutuoti apie tai, kaip ateityje e, būtų galima tinkamai ir veiksmingai bendradarbiauti Tas buvo aptarta Milane ir Gimniche taip pat dėkoju už tai, kad e, apie šį sustikimą užsiminėte. Šiandien aš noriu pristatyti Italijos pirmininkavimo prioritetus, taip pat e, pristatyti jums Gimnicho sustikimo rezultatus. Pradėsiu nuo Gimnicho sustikimo, po to perėsiu prie pirmininkavimo prioritetų, nes, kaip minėjote, daugumą temų yra susijusios. Gimnicho sustikimas, e, ne, jame nebuvo tvirtinti pateiktos jokios oficialios išvados, jokie sprendimai, tai yra neformalus sustikimas, leidžiantis 28 valstybių narių užsienio reikalų ministrams sustikti su vyriausiai įgaliotiniu pasidalinti išvalgomis, pagalvoti, e, kokie sprendimai yra reikalingi ilgalaikėje perspektyva, kokie strateginiai sprendimai, todėl diskusijos Gimnicho susitikimo nėra viešos, tačiau norėčiau su jumis pasidalinti svarbiausiamis temomis, kurios buvo svarstytos, paminėti svarbiausius elementus, kurie buvo aptarti ruošiantis ateities darbams per būsimąjį pusmetį. Ir vėlesnių laikotarpių pirmiausiai darbo tvarkėje buvo labiausiai mums europiečiams rūpimi klausimai, turiuomenyje visas krizės ir konfliktus, kurie vyksta aplinks, aplink mus, pradedant nuo islamo valstybės e, keliamo pavojaus konflikto Sirijoje, Irake ir šio konflikto padarinių ir poveikio regiono stabilumui, problemams susijusiams su pabėgėlių prieimimu, karinė grėsmė kaiminėms šalims e, Jordanijai ir Libanui. Šį klausimą svarstėme taip pat rūpiučio 15-ąją užsienio ministrų taryboje. Pirmininkaujantį šalis e, sušaukė skubos tvarka šį užsienio ministrų pasitarimą, nes manėme, kad būtina reaguoti į situaciją ES mastu, ypač atsižvelgiant į grėsmę e, kilusią mažumoms, krikščionims ypatingai, tačiau taip pat ir kitoms religinėms mažumoms. Taigi pirmiausiai svarstėme būtinybę pasirinkti tam tikrą politinį požiūrį į įvykius Irake, išreikšdami paramą dabartiniai Irako vyriausybei, kuri tačiau turėtų įtraukti į savo sudėti visus Irako visuomenės atstovus. Pabrėžime būtinybę koordinuoti humanitarinės pagalbos teikimą ES lygmenių, būtinybę patvirtinti tam tikrą europinę e, sąrangą, sistemą siekiant e, koordinuoti e, veiksmus ir atskirų valstybių iniciatyvas, pagal kurias teikiama taip pat ir e, parama e, siunčiant karinę įrangą į Iraką toms jėgoms, kurios kovoja prieš islamo valstybės kovotojus. Taip pat svarstėme, kaip būtų galima šią problemą spręsti regioniniu lygiu. <clears throat> Svarbiausias Svarbiausia tema e, mano nuomonė buvo galimybė pasitelkti Italijos e, patirtį ir įtraukti į diskusijas e, kitas regiono valstybės, nes regiono valstybės taip pat turi bendrų interesų Sirijoje ir Irake. naujasis e, e, jungtinių tautų specialus pasiuntinys Irake ir Sirijoje, ponas Demistūra. E, Taip pat dabar imsis veiksmų, rengdamas pasiūlymus, strateginius pasiūlymus, kaip išspręsti šią krizę. Taip pat turime siekti uh, užkirsti kelią civilizacijų, religijų konfliktui, nes islamo valstybė šiuo metu šis judėjimas būtent to ir siekia. Taip pat svarstėme padėti Libijoje. Ir e, Bernardino Leon, kuriam E, linkiu visokiojopos sėkmės. Einant naujas pareigas buvo patvirtintas vakar naujo jungtinių tautų specialiuoju pasiuntiniu Libijoje. E, su juo svarstame padėtį Libijoje, nes e, padėtis Libijoje labai svarbi, siekiant užtikrinti saugumą Europoje ypač pietų Europoje, tačiau ne vien, taip, taip pat už, siekiant užtikrinti energijos išteklių tiekimą, kontroliuoti migracijos srautus ir aš manau, kad Per būsimosius šešerius stalės pirmikavimo mėnesius šie klausimai tikrai bus labai svarbus. Taip pat mūsų darbo tvarkėje buvo artimo rytų taikos proceso klausimas. Tris svarbiausius aspektus aptarė. aptarėme. Pirmiausiai svarstėme, kaip paliaubas paversti tokiu politiniu procesu kurio metu būtų galima iš tiesų rasti politinį konflikto sprendimą, o ne tik užtikrinti tvarias paliaubas. Mes uh, turime siekti ir užtikrinti, kad po to nekils dar vienas konfliktas e, po 8-12 mėnesių ir čia vėl reikia pasitelkti strateginį mąstymą, galvoti apie tai, kokį vaidmenį gali atlikti, naują vaidmenį atlikti Europos Sąjunga, siekiant e, atstatyti tai, kas buvo gazoje sugriauta ir užtikrinti, kad tai, kas bus atstatyta, ne vėl būtų, būtų, nebūtų vėl sugriauta. Taip pat e, reikia galvoti, kaip stiprinti savo politinę įtaką regione. Taip pat mūsų darbo tvarkėje buvo klausimas, kuris šiuo metu mums labiausiai rūpi per pastaruosius mėnesius, savaitės ir dienas, tai yra Ukrainos ir Rusijos konfliktas. Gimnichė, jūs dalyvautėte toje diskusijoje. E, vyko labai naudingos diskusijos apie tai, kokią strategiją turėtume parengti vidutinės trukmės laikotarpiui galima diskusiją vertinti kaip tikrai gerą, tačiau, e, manau, svarbiausias dalykas, dėl kurios sutarėme, tai, kad turime patvirtinti bendrą ES poziciją, tai yra kalbėti vienu balsu, tai, yra, buvo, tai buvo svarbiausia šio sustikimo išvada na, ir pagrindinius sprendimus prieėmė vadovų taryba šeštadienio vakarą, patvirtindama savo išvadas, pagal kurias pirmininkaujanti E, valstybė galės imtis atitinkamų veiksmų tam, kad tas išvadas įgyvendintų. Vakar e, sustiko nuolatinio atstovo e, komitetas ir pradėjo darbus, kuriais bus sėkmė gyvendinti išvadų 12 punkto nuostatas, rengiant papildomas sankcijas keturiose sritise, tai yra finansinė ginklų <clears throat> technologijų <clears throat> ir siekiant išplėsti uh, E, asmenų ir institucijų mm, sąrašą, kurio atžvilgiu yra taikomos atinkamos sankcijos, kurio peras susitiks penktadienį ir iki savaitės pabaigos darbas turėtų būti baigtas tam, kad taryba galėtų priimti atinkamą sprendimą. Diskusijos dėl Ukrainos ir Rusijos, e, e, manau, atsispindėjo vadovo tarybos išvadose pakankamai išsamei pabrėžiant svarbiausius politinius klausimus, kuriuos būtina svarstyti ir e, išspręsti. Pirmiausiai e, buvo kalbama apie paliaubos, sienų kontrolę, ginklų ir e, karinio personalo perkelimo sustabdymą iš Rusijos į Ukrainą, belaisvių paleidimą, būtinybę užtikrinti e, <clears throat> ekspertams prieigą prie Malazijos oro linijų lėktuvų, lėktuvo katastrofos vietos, tai yra labai svarbu ne tik Niderlandams, tačiau mums visiems. Turiu pasakyti, kad e, Šio lėktuvo katastrofa konfliktą tarp Rusijos ir Ukrainos pavertė pasaulinio masto katastrofa, nes e, lėktuvo Lėktuve buvo keleivių iš visų šalių tame tarpe, iš daugelio šalių tame tarpe ir iš Italijos. Kalbant apie trišalės darybos, kurios vyks ES, Ukrainos ir Rusijos lygmenių dėl energijos išteklių ir asociacijos e, sutarties įgyvendinimo. Reikia paminėti mm, e, <clears throat> taip pat būtina užtikrinti galimybę humanitarinės pagalbos teikimo organizacijoms veikti e, rytų Ukrainoje vadovaujantis tarptautiniais principais ir standartais. Bei būtina <clears throat> pabrėžti pabaigai tinkamas priemonės, kurios buvo patvirtintos siekiant užtikrinti e, žemės ūkio produktų rinkos ir kainų e, stabilumą dėl dabar vykdomų sankcijų. Kivaizdu, kad e, šiuo metu būtina ieškoti tvaraus politinio sprendimo, kuris būtų grindžiamas mūsų pagrindiniais principais, e, kuriuos mes pabrėžėme per pirmosius savo pirmininkavimo mėnesius, būtina užtikrinti Ukrainos višką nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Taigi tiek apie Gimnicho sustikimo rezultatus, dabar perėsiu prie Italijos pirmininkavimo, nors laikomo liko. Ir nedaug norim dabar papasakoti trumpą priešistorę, kuomet pirmą kartą, tai yra prieš kelis, kuomet prieš kelis mėnesius lankiausi Šveicarijoje, tai tas vyko birželį, susitikau su Šveicarijos užsienio reikalų ministru ir kalbėjome mes apie EBPO e, prioritetus e, tiksliau esbo e, ir e, pristatant e, mūsų pirmikavimo prioritetus Ukrainai nebuvo skiriamas dėmesys. Tačiau dabar situacija pasikeitė, taigi turėsime tinkamai reaguoti. Noriu pasakyti, kad e, be Italijos pirmininkamo prioritėtų dar turiu paminėti ir trejato pirmininkamo prioritetus, nes jau pradėjome diskusiją su Latvija ir Luksemburgu tam, kad būtų užtikrintas e, testinumas. Todėl ruošiamės Rygos e, aukščiausio lygio sustikimui, kuris vyks kitais metais. Aš lankiausi su kitais kolegomis, e, užsienio reikalų ministrais vakar Moldovoje, kur e, taip pat svarstėme su Moldovos vyriausybės atstovais pasirengimą Rygos viršūnių susitikimui Manau, kad pagrindinis iššūkis, kuris laukia mūsų pirmininkavimo ir viso trejato, tai bus susijęs su darbu įgyvendinant asociacijos susitarimą DSFDA. Ir e, e, po to reiks svarstyti, kokią paramą galėsime steigti Ukrainai ir Moldovai. Mūsų programoje, kurią pristatėme, yra daug dalykų susijusių su užsienio e, reikalais. Pirminkantį valstybę privalo teikti paramą vyriausiam įgaliotiniui užsienio politikos srityje, todėl savo programoje mes minime tam tikras sritis, kurios, kurias laikome prioritetinėmis. Aš paminėsiu tik kelias iš jų, ne dėl to, kad jos e, svarbesnės už kitas, tačiau galbūt dėl to, kad jas mažiau atkreipiama dėmesio. Uh atsižvelgiant į tai, kad e, ne mes turime e, nuveikti patys svarbiausią darbą šią srityje, mes tik tai turime steigti paramą vyriausiam įgaliotiniu ir kreipti dėmesį į padėtį tai veiksmus susijusius su žmogaus teisų apsauga, e, <clears throat> religinės laisvės mažumų apsauga, atsižvelgiant į tai, kad padėtis šią srityje pasaulyje yra pakankamai grėsminga. Italija visuomet buvo priešakinėse linijose e, svarstančios klausimus, taip pat ir per savo pirmininkavimo pozicijos nekeis. E, taip pat noriu paminėti moterų teisės, e, būtinybę kovoti su smurtu šeimoje, Rūpjūčio pirmą dieną įsigaliojo Stambulo konvencija ir mes kartu su Europos taryba dabar turime prisijimti atinkamą atsakomybę ir vaidmenį kovojant su smurtu prieš moteris. Taip pat noriu paminėti klausimus rytį, kuri priklauso pirminkaujančios šalies įgaliojimams, tai yra plėtra Puikiai žinote, kad e, dėl istorinių priežasčių Italija visuomet pasisakė už ES plėtrą. Mes e, manome, kad plėtra yra pagrindinė ES varmoji jėga. E, jis, ji buvo būtina tam, kad būtų galima užtikrinti taiką mūsų kontinente ir taip pat suvienyti Europą po šaltojo karo Šiandien e, turime daugiau nei 500 milijonų piliečių ir e, tokiu būdu galime daryti didesnį įtaką regioninių ir pasaulio lygmenių. Per pastarosius ketverius metus e, mūsų kaiminystė patys nebuvo rami, <clears throat> todėl plėtros politika E, ir mūsų politika visų tų šalių atžvilgių, kurios tikisi įstoti Europos Sąjungą, e, gali būti vienintelė garantija tam, kad šios šalis taptų demokratinėmis, stabiliomis ir rinkos ekonomikos valstybėmis įstojus Bulgarijai ir Rumunijai 2007 metais ir Kroatijai praėjusiais metais <clears throat> galime švesti dešimtasios penktosios plėtros metinės, kurios prasidėjo 2004 metais ir dabar svarstant plėtros tasą ant kortos yra pastatytas, pastatyta ES reputacija. E, todėl mes visiškai pritarėme naują požiūrį į plėtrą, pagal kurį e, būtina prieš plėtrą vykdyti politinės reformas ir e, būtina tas reformas ne tik patvirtinti, tačiau taip pat ir įgyvendinti. Puikiai žinome, kad įgyvendinti reformas kartais būna daug sudėtingiau negu jas patvirtinti. Taip pat labai svarbu kad e, svarbu užtikrinti e, taip pat plėtros proceso sklandžią eigą e, tuo metu, kai atitinkamos valstybės kandidatės yra ne tik nusprendusios vykdyti, tačiau ir gyvenimusios atitinkamas reformas. Todėl Liepos mėnesį pirmininkavimo pradžioje aš nusprendžiau apsilankyti Vakarų Balkanų regiono visose sostinėse. Ir galėčiau Jums papasakoti apie kiekvieną šalį kandidatę. Daug, galėčiau steigti daug daugiau informacijos, kadangi kiekvienoje valstybėje politinė padėtis yra kitokia, kai kuriuose greitai vyks rinkimai, bus suformuotos naujos vyriausybės ir mes privalome parodyti, kad esame pasirengę čia skirtumus atsižvelgti. Taip pat e, Liepos mėnesį buvau susitikusi su Turkijos užsienio reikalų ministru ir dabar reikia palaukti, kol Turkija bus suformuota nauja vyriausybė ir pamatysime, kokios bus jos pozicijos dėl laikos tokos. Nepristatinėsiu jums dabar išsamesnės informacijos susijusios su šalimis kandidatėmis, tik tai noriu paminėti tai, kad e, manome, jog e, nusekliai tęsdami ES plėtros procesą atsižvelgtume ne tik į atskirų valstybių interesus, e, valstybių, kurios siekia įstoti ES, tačiau taip pat apgintume ir savo, tai yra visos ES ir valstybių narių interesus, siekdami užtikrinti stabilumą, saugumą, ekonominę gerovę Manau, kad plėtra atitinka tiek ES interesus, tiek ES atsakomybę. Labai ačiū uždėmesi, atsiprašau, jeigu kalbėjau per ilgai su Italija, tačiau pasistengsiu kitą kartą pasitaisyti, su pasirengus atsakyti klausimus, tačiau taip pat išklausyti jūsų pasiūlymą. Ačiū uždėmesi. Thank you. Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Rednerliste geschlossen, denn wir haben, glaube ich, inzwischen 27. Kalbėtojų sąrašas jau yra baigtas ir negalėsime suteikti žodžio visiems, dėl laiko stokos tai jau yra aišku iš anksto. Nebegalime įtraukti į sąrašą daugiau norinčių klausti, tad tų, kurie turės galimybę klausti, raginčiau kalbėti klausyti, kalbėjimo laiką ir Koordinatoriai turėtų užtikrinti, kad dvi minutės nedaugiau kalbėtų kiekvienas klausėjas. Stengsimės užtikrinti kolegialumą ir dėl to kviečiu laikytis kalbėjimo laiko, neviršyti jo. Ponas Preda pradės klausimus. Ačiū, ponė ministrė, už atvykimą į mūsų posėdį, ačiū už jūsų įvadą, už Italijos pirmininkavimo prioritetų pristatymą, noriu čia pasakyti, kad jog džiaugiuosi tuo, kad ES plėtra yra paminėtas kaip vienas iš strateginių tikslų, prioritetų. Italijos administracija tuo būdu pademonstravo realistinį požiūrį į situaciją. E, Italija pirmininkau šešis mėnesius ir žvelgiant į dabartinį kontekstą ir žvelgiant į šalių kandidačių potencialą, negalime šioje srityje tikėtis kažkokių ypatingų proveržių. Tačiau kita vertus, plėtros procesas turi tęstis tam, kad nebūtų e, paliktos nuo šaly tos šalis, kurios jau padarė reformas, kurias norės daryti toliau. Ir čia norėčiau dabar paminėti jūsų programą. Aš su jie susipažinau, norėčiau paklausti, kokiu konkrečiu iniciatyvų imsis pirmininkaujantį Italiją, kad at, būtų atgaivintos dėrybos su Turkija ir kokiu konkrečių priemonių bus įmamasi, kad būtų galima padėti Bosnijai ir Hercegovinai, kad būtų pateiktas, pateikta patikima šios šalies kandidatūra prisijungti prie Europos Sąjungos. Visa tai yra paminėta jūsų pirmininkavimo prioritetuose. Norėčiau išgirsti daugiau konkrečios informacijos. Ačiū. Grazie, signor ministro, di essere, di essere. Dėkuoju, poniai ministrai, kad sutiko dalyvauti šiame posėdėje. Labai trumpai kalbėsiu. Manau, kad visų pirma turėtume įvertinti naują padėtį viduržėmio jūros regione strateginių ir, ir, ir, ir politinių požiūrių ir turime pripažinti, kad labai dažnai esame iš Europos pusės ir iš valstybių narių pusės padarę nemažai klaidų, turiu galvoje be kita ko ir Libiją. Ir aš norėčiau pasakyti, kad terorizmas, žmogaus teisės ir migraciniai srautai vis, vis labiau yra susijęs su užsienio politika. Norėčiau paklausti taiko, ar jūs sutinkat su tokiu vertinimu ir norėčiau paklausti, e, ką Europa, ką Italija mm, žada nuveikti e, siekiant užtikrinti didesnį koordinavimą mano minėtoje srityje. Auguri, e, signora ministro, per la sua nuova no. Sveikinu, ponė ministrė. Norėčiau pasakyti, kad labai daug įtampos yra daugelės ryčių. Tik šiuk labai trumpai norėčiau paminėti, vakarų Balkanai yra toks regionas, kuris yra puikiai žinomas jūsų šaliai. Ir norėčiau paklausti, ar yra kokių naujų e, sprendimų siūloma, kaip Makedonijoje bus um, deeskaluota situacija, kad būtų galima vykdyti dėrybą su šalimi. Uh, Albanija neseniai tapo valstybė kandidate. Italija taip pat šią šalį puikiai žino ir būtų nesažininka, jeigu Albanija pradėtų dėrybas Europos Sąjungą anksčiau nei Magetonija. Ar yra kažkokių naujų minčių, kaip šiuos klausimus spręsti dėl Serbijos ir Kosovo? Vėlgi, jūs puikiai žinote šias valstybės. Kaip e, pasiremsite ponios Keti Ašton palikimu, e, kad būtų galima vėl su Belgradu ir Priština užmėgsti reikiamus santykius Neseniai jūs kalbėjote ir apie Turkijos ministrą pirmininką. E, vyks diskusijos dėl Kipro suvienijimo. E, jos, tos diskusijos jau yra vykusios, buvo padaryta pertrauka, ar bus kas nors numatyti naujo šis ir tiek, kad dėl rytų partnerystės pritariu jūsų matymų dėl to, kad reikėtų gyveninti asociacijos susitarimus. E, jūs, kaip spaudoje sakoma, plačiai domitės Rusijos ir Ukrainos įvykiais. Dabar, e, kaip žinia, ponas Putinas išreiškė mintį apie tai, kad rytų Ukrainoje reiktų kurti naują valstybę. Ir ar kaip nors oficialiai e, ketinama reaguoti tuos jo žodžius. Ir dabar dėl Sirijos ir Irako ir artimų rytų krizės. Maničiau, kad Jordanijos stabilizavimas turėtų būti uh, prioritetas, jis yra trapi valstybė ir aš jau sakiau, kad jeigu ten stabilumas nebus užtikrintas, gali būti stabilizuotas visas regionas. Dabar dėl Kurdistano. Vėlgi spaudoje plačiai kalbama apie tą regioną. Kaip žvelgiate į prezidento Bazanį e, pasisakymą dėl Šiaurės Irako teritorijos Kurdistano ne, nepriklausomybės. Kaip jūs žvelgite į šią situaciją? Dėkui. Kolega Vaider, prašau. Hvala lepa, dobrodošla. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė ministrė. Jūsų kalba iš tikrųjų pasirodė labai plataus užmojų, ambicinga, manau, bendradarbiavimas bus sėkmingas. Keletas klausimų dėl mūsų santykių su Rusija. Kodėl? Todėl, kad ne tik žmonės sako, kad jūs esate pernelyg prorusiškai nusiteikusi dar daugiau. ES ir Rusijos santykiai m, mm, pasuko neteisinga linkme, tad būtų puiku, jeigu jūsų vadovavimas padėtų vėl atkurti pozityvų ir konstruktyvų dialogą su Rusija. Ne tik su Rusijos caru, bet ir pirmiausia su to šalies visuomenė. Ar bus kažkas daroma šitai, tai ačiū. Ten Jakuzo. Hmm? Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad de hacerle preguntas. Dėkuoju už galimybę pateikti klausimų. Susipažinęs su Italijos pirmininkavimo programa, esu truputį sunerimęs dėl Ukrainos. Kaip jūs galite taip lengvai kalbėti apie normalizavimo procesą, kuomet uh, Ukrainoje vyksta tokie dalykai, praktiškai perversmas. Taip pat e, visiškai e, nebuvo kalbėta apie neonacius ir kraštinius e, dešiniuosius ten bei jungtinių valstybių veiksmus padedant Ukrainai, dėl kurių taip pat galima ginčytis. Ar e, jūs kalbėjote apie E, Ukrainos, vyriau, bandymus nuversti Ukrainos vyriausybę. Taip pat norėčiau paklausti, kaip užtikrinti, kad e, komerciniai sprendimai būtų įgyvendinami. Pane Raubėr. Libija, turiu klausimą dėl Irako ir Libijos. Manau, jog yra būtina, kad ES aktyviau veiktų šioje srityje ieškant sprendimų. Tad norėčiau pakviesti jūs šiek tiek plačiau paaiškinti, kas yra planuojama šioje srityje. Dabar readmisijos sutarties tarp Libijos ir Italijos. Ar manote, kad šis susitarimas bus nutrauktas, kad, kadangi Libijos situacija labai prasta ar ne? Dėl Irako. Be abejo, Čia klausimas kyla dėl to, kaip kovoti su sukilėlių grupuotėmis kuo efektyviau, kaip tą daryti, taip pat kaip kovoti su sukilėlių grupomis Sirijoje. Tad norėčiau pasakyti, kad su prezidentu Asadu reikėtų bendradarbiauti, mano nuomoje, pirmiausia, šio tikslo siekiant. Dabar dėl prioritetų, dėl tų trijų ES pirmininkaujančių valstybių. Man džiugu, kad tarp tų trijų svarbiausių prioritetų jūs paminėjote žmogaus teisės. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Jūs taip pat minėjote, kad lankysitės visose Balkanų valstybėse. Tad norėčiau tik patarti, kad vizitų metu kiekvienu atveju panalizuotumėte, kokiu, kokia yra Romų mažumo situacija tose valstybėse. Dėkui. Ačiū. Ar galėčiau gauti sąrašą, norint pasisakyti? Kolega Kastaldo, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, poniai ministrai. Visų pirma, norėčiau paklausti štai ko. Libija. Aš manau, kad mums tai yra be galo svarbi tema ir norėčiau taip pat atkreipti tai Italijos, kaip pirmininkančios valstybės dėmesį. Žinome, kad uh, Libijos stabilumas mums yra labai svarbus. Žinome, kad žūsta dabar labai daug žmonių ir turime būtinai stabilizuoti tą regioną. Kita vertus, ką jūs galvojate apie vienašališką veikimą iš NATO kai kurių valstybių pusės? Ar jūs manote, kad tai būtų tinkamas dalykas? Ir uh, matome, kaip regione vystosi konfliktas. Kita vertus, kalbant apie plėtros procesą, norėčiau paklausyti dėl Turkijos. Spaudos agentūros rašo, jog 13-14 metais 344 žurnalistai buvo priversti palikti savo, savo darbą, todėl kad jiems buvo grasinama, kai kurie iš jų e, buvo sumušti. Pastaraisiais, pastaraisiais mėnesiais premjeras Erdogan labai neigiamai pasisakė apie socialinius tinklus. Ką yra įmanoma padaryti, kad situacija pagerėtų ten? Herr Plan, wir bitte Frau Morgentini, zu antworten. Pane Mogerinį, prašom atsakyti. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti į visus iškeltus klausimus, nes kai kurie klausintieji uždavė panašius ar labai susitarpusiai klausimus. Ponui Prėda pirmiausia atsakysiu. Manau, kad iš tikrųjų tęsti plėtros procesą, kaip jau sakiau, yra mūsų pareiga ir mūsų interesas. ES institucijos turi dirbti prie šio klausimo. Taip pat būtina kurti stabilesnį negu dabar regioną toje šalyje. Tai būtų geriau, lyginant su nestabilimu, kurį stebime esant ten dabar. Kai dėl Turkijos ir Bosnijos ir Hercegovinos, kurias minėjote, norėčiau pasakyti štai ką. Tai labai skirtingos valstybės. Turkija Ir tuo pačiu atsakyčiau į tą klausimą, kuris ką tik užduotas. Turkija yra ta šalis, kur politinių reformų procesas turėtų būti sustiprintas ir visa diskusija šio klausimu turėtų vykti kartu su darybomis dėl stojimo į Europos Sąjungą. Būtina atlikti politinį, ne tik techninį pasiektų rezultatų vertinimą. Aišku, kiek, diskusija tebe vyksta, kiek su nauja vyriausybė pavyks atidaryti naujų dėrybinių skyrių, kiek jų nepavyks atidaryti. Tačiau ta diskusija turi įvykti jau dabar, artimiausią mėnesį. Be abejo, kad Ankaroje turėsime naują vyriausybę. E, Europos Sąjungos institucijos jau gali dirbti jau ir dabar užmėgstamos ryšius šio pereinamųjų laikotarpių su Turkijos administracija, kai dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Pirmiausia, manau, daug kas priklausys e, nuo to, kokie bus šio šalyje rinkimų rezultatai, o tie rinkimai vyks po mėnesio, gal šiek tiek daugiau. Sarajeve buvau Liepos mėnesį, kartu su Europos Sąjungos e, diplomatijos vadovė pristačiau tuo met vieną iš Europos Sąjungos iniciatyvų. Manau, kad Bosnija ir Hercegovina galėtų pateikti patikimą savo kandidatūros stojimą į Europos Sąjungą. Šaliai reikia labai rimtų reformų ir būtina kad būtų rastas būdas su šalies regionams sugyventi taikiai tarpusavyje. Europos Sąjungoje yra mažai tokių regionų ar tų regionų atskirų dalių, kur Europos Sąjunga gali suvaidinti tokį svarbų vaidmenį kaip vakarų Balkanuose. Ir čia, manau, turime dar daug ką nuveikti. Perėsiu į italų kalbą atsakydama į e, deputato Pancerį klausimą. Aš visiškai pritariu jūsų analizai. Terorizmas, žmogaus teisės, e, imigracija. Tai be jokios abejonės yra trys tarpusavėje labai glaudžiai susiję faktoriai. Ir dar pridėčiau konfliktų temą prie, prie šitų trijų aspektų. Užsienio reikalų ministro kompetencijos sritis, e, galbūt labiau susijusi su kai kuriais tik tai iš tų aspektų, ypač su prevencijos e, aspektu, su žmogaus teisų, e, konfliktų prevencijos ir žmogaus teisų aspektais. Ir kalbant apie koordinuotus veiksmus iš ES pusės, Ir ne tik tai e, viduržėmio jūros baseino pietuose, bet ir Afrikoje matome dabar, kas, kas, kas vyksta ne tik tai Libijoje, bet ir kas vyksta per Libiją. Matome, kokie srauktai e, migrantų vyksta ir, ir prieglopščio prašytojų per, per Libiją. Ir daug jų. E, atvyksta į Italiją ir, ir, ir į Maltą ir mes ne visus galime tinkamai priimti ir apgyvendinti. Aš e, manau, kad e, jeigu yra siekiama spręsti pasiekmių klausimą, jeigu galvojam dabar taip pat apie tokias programas kaip Frontex Plus ir Mare Nostrum, Tai aš e, manau, kad e, turime visų pirma stiprinti partnerystę su tranzito valstybėmis, visų pirma su Libija. Ir e, kuomet Libijoje padėtis bus stabilesnė, galėsime aptarti tokių sutarčių pasirašymą ir gyvendimą, kokias pasirašėme su, e, su Tunisu ar, ar, ar Maroku, siekiant suvaldyti tuos srautus. Tačiau e, konfliktų prevencija, žmogaus teisių užtikrinimas yra turbūt patys sunkiausi dalykai. Prieiga prie ekonominių išteklių, prie vandens, taip pat e, sukūrimas tokių sąlygų Afrikoje ar Arabų pasaulyje, tokių sąlygų, kurios e, leistų migrantams išvengti kraštutinio skurdo ir gyventi esant mažesnėms grėsmėms ir grėsmėms jų e, e, gyvybei kalbant apie terorizmą ir apie užsienio samdinius, kurie e, ten dalyvauja, kai kurie iš jų yra europiečiai. Tai iš tikrųjų yra labai svarbus iššūkis, kurį turime atremti. Ir e, tai susiję ne tik tai su gerais ketinimais, tai yra susiję su e, Europos piliečių interesais. Dabar Angliškai kalbėsiu toliau. I'm afraid that I... Na, turiu atsakyti šį klausimą. Šiaip ar taip ir bandysiu padaryti angliškai. Tikiuosi, kad e, galiu pateikti pirmiausia formalų atsakymą. Darybos vyksta, paskutinės pasangos e, buvo dedamos pasitelkus jungtinių tautų, generalinis sekretorijus lankėsi Liepą buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Ir e, net jeigu nebuvo pasiekta ypatingų rezultatų, susidaro įspūdis, kad reikės dar didesnės politinės valios. Tiek e, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, kiek kitur, kitose šalyse reikėtų, kad ES autoritetas būtų labiau matomas šiame regione. Visą tai yra labai svarbu, nes pirmiausia, vidujei situacija gali pakrypti tokią kryptim, kuri nebus pati geriausia. Būtina sulaukti teigiamų pokyčių. Tad manyčiau, kad pirmiausia, mūsų pirmininkavimo tikslas būtų paskatinti tokius veiksmus, sudaryti jiems sąlygas būtų galima pasiekti kažko konkretaus, kai dėl Albanijos. Kaip žinote, mes Italijoje labai norėjome ir džiaugiamės, kad taryba priėmė tokį sprendimą Liepos mėnesį dėl Albanijos. Manau, kad tie santykiai klostosi puikiai. E, taip pat palaikome santykius ir su Albanų mažuma buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Pastaruosius mėnesius buvo atlikta daug reformų. Ta reformų valia tebe egzistuoja ir iš tiesų e, puiku, kad buvo paskatinta šalis žengti ir toliau tuo reformų keliu. Dialogas su Priština irgi yra tas dalykas, apie kurį mes žinome, kuris yra svarbus. Ir puiku, nes to dialogo poveikis yra teikiamas. Kai lankiausi ten, mes diskutavome su abiejų šalių lyderiais Kosovoje ir prieš, Kosovoje Prištinoje. Matėme, kad tebėra dar tikrų klaustukų dėl svarbiausios lyderystės. Tačiau noras susitarti buvo ir be abejo daugas priklausys nuo to, kaip bus suformuota vyriausybė, kokia jinai bus. Aš tuomet pastebėjau, kad egzistavo labai rimta politinė valia grįžti prie diskusijos. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, dėl ko jau buvo susitarta. taip pat turėtume pabandyti paskatinti, mes kaip pirmininkaujų valstybė galėtume to imtis. Galėtume paskatinti regiono dialogą visais šiais klausimais. Galėtume surenkti trišalį sustikimą tarp Albanijos, Italijos ir Serbijos artimiausiais mėnesiais. Kaip žinia, Italija puikiai sutarė su visomis to regiono valstybėmis, ir tai gali būti naudinga. Kai dėl Kipro, manau, kad gali susiklostyti palankios sąlygos dėl naujų dujų surastų klotų. Jau matome tam tikrus pozityvius žingsnius šią linkme. Kai dėl Jordanijos. Norėčiau pasakyti štai ką. Aš savo įvadinėje kalboje kalbėjau apie Jordaniją šalia Libano. Tai yra tos šalis, kurios patiria didžiausius iššūkius. Jos labiausiai kenčia nuo tų konfliktų regione. Buvau Birželį Libane ir Jordanijoje, lankiausi pabėgėlių stovyklose tų stovyklų dydis yra ypatingas, jos didžiulės, jos milžiniškos. Kai dėl bendruomenių, kurios priima tas pabėgėlių stovyklas, turėčiau pasakyti štai, ką turim nenuvertinti e, tų šalių vyriausybių didžiulių dedamų pastangų. Reikia kalbėti čia apie saugumą ir apie socialinį saugumą ir tai stengiamasi palaikyti. Jordanija yra stabili valstybė Aš galėčiau kartoti tai šimtus kartų. Diska, diskutau su savo Jordanijos kolega. Ir diskusijoje buvo pasakyta, kad mes turime vieną priemonę, kaip sustabdyti pabėgėlių srautų ateimą į šalį ir man buvo atsakyta, kad mūsų visuomenė nėra pasirengusi tokio pabudžio struktūroms užleisti vietos savo šalyje. Antonijo Panzerį iškėlė šį klausimą. Gal ateityje situacija klostėsis kitaip, bet Jordanijoje kaip tik susidurime su tokiu atveju. Stabilumas pilietinės visuomenės ir jos tvirtumas bei politinių institucijų tvirtumas yra geriausias priešnodis bet kokiai nesaugumo situacijai sutvarkyti. Turime paremti Jordaniją e, šioje srityje, kai dėl Kurdistano ir referendumo. Diskutavau šiuo klausimu rūpjūčio 8 dieną, man reikisi su kolegomis, kai tarėmės dėl būtinybės paremti kurdų regioną. Ir tuomet, kaip sakiau anksčiau ir kaip esu sakiusi keletą kartų, referendumas nėra gera mintis šiuo atveju. Irako vientisumas yra tas klausimas, prie kurio turime dirbti visi, kad jis būtų užtikrintas. Pradedant kurdais, baigiant kitais uh, Irako piliečiais, ar jie būtų sunitai ar šytai. Būtina Bagdade e, sudaryti visus apimančią vyriausybę. Būtina stiprinti pilietinę visuomenę ir politinės institucijas. Nes Irake teigiamų pasikeitimų galima pasiekti tik tada, jeigu sudaryta visą apimantį traukianti vyriausybė. Um, būtina, kad sprendimai būtų primami vietoje. Italija, e, Italijos parlamente vyko 20 rūpiučio diskusija šiuo klausimu. Buvo kalbama apie tai, galbūt reikėtų nusiųsti pagalbą. Ta, ta siūlė kai kurios kitos šalis, bet akivaizdu yra tai, kad tikrieji sprendimai visoms grėsmėms įskaitant ir Irako fragmentacijos susiskaldimo riziką. Visi sprendimai turi būti rasti pirmiausia politiškai, politinėje aplinkoje ir pirmiausia Bagdade. Būtina, kad vyriausybė atstovautų visiems savo šalies piliečiams, kiekvienam iš jų, dėl Libijos. Dabar vėl grįžtu į italų kalbą, kad e, atsakyčiau Kastaldui. Uh, Jūs kalbėjote apie Libiją, truputį reagavote į tai, ką sakė Panceri prieš tai. Turiu pasakyti, kad e, man e, labai patiktų, e, jei galėčiau su kitomis delegacijos taip pat geriau pasikalbėti apie Lygiją, Libiją, ne tik tai su italų delegacija. Ir Italų kaip pirmininkaujančios valstybės misija galėtų būti tokia. Mes galėtume nusiųsti tokį signalą, kuris e, būtų ne tik tai italų signalas, bet ir visų suinteresuotų valstybių. Ir e, galėtume į tai pažvelgti mes visi europiečiai per saugumo, per politikos e, prizmę taip pat. Manau, kad čia yra tam tikrų aspektų, kurie nebūtinai susiję su užsienio reikalų ministro kompetencija. Turiu galvoje prieglopčio prašytojus, e, migrantų e, srautus, tai dalykai, kurie susiję taip pat ir su Libijos e, vidaus padėtimi pastarosiomis dienomis įvyko labai liūdnų dalykų Tripolyje, dramatiškų dalykų. Ir žinome, kad kai kurių ES valstybių piliečiai veikia tame e, kontekste. Mes e, visų pirma turime galvoti apie pagalbą mūsų piliečiams, ir italams, ir kitiems europiečiams. Tačiau taip pat turime pagalvoti, kaip politinių požiūrių turime įtvirtinti komunikavimo kanalus, politinio, politinio dialogo kanalus. Vyko 25 e, birželio rinkimai, yra jų rezultatai ir e, visiškai akivaizdu, kad uh, Nebus taip, kad e, kažkuri e, pusė nugalės kitą. Manau, kad e, Libijoje svarbiausia yra plėtoti dialogą šalies viduje. Ir turime eiti būtent šituo keliu. Ir aišku, to turi siekti tarptautinė bendrė ir Italija kaip pirmininkaujanti valstybė darys, darys viską, kas nuo jos priklauso. Turime, turime dėti pastangas šitą linkme. Tai yra pagrindinis dalykas. Bet turime dėti tas pastangas, galvodami ne tik tai apie Libiją, bet ir apie jos kaiminės e, valstybės. Praeitą savaitę vyko sustikimas su regiono valstybėmis, su kaiminėmis Libijos valstybėmis. Ir e, tas regioninis matmuo čia yra be galo svarbus, siekiant valdyti ne tik tai sienas, nes mes labai daug dėmesio kreipiame e, sienoms, ypač jūros sienoms, tačiau turime galvoti taip pat ir apie sausumos e, sienas, nekiek nemažiau. Ir aišku, šitas aspektas labai domina kaiminės valstybės. Tad e, manau, kad e, turime eiti šituo e, racionaliu keliu. Ir aišku, galime, turime visuomet galvoti, jog Nuo mūsų pastangų priklauso tai, kas vyksta konkrečiose vietose. Uh, Na ir dar klausimas dėl to, kaip geriausiai kovoti su tų pabėgėlių srautų problemomis. Aš manau, kad atsakiau šiek tiek kitą klausimą. Na, svarbiausia išvengti karinių konfliktų pirmiausia. Ir taip pat būtent rasti politinius atsakymus iškylančius klausimus. Ir čia pirmiausia turime kalbėti apie politinį situacijos sprendimą dėl Sirijos. Aš jau sakiau, kad Gimnikė mes surenkėme dar vieną strateginę diskusiją dėl to, kaip spręsti ne krizės pavieniui, bet kaip spręsti bendrą situacijos artimuosiuose rytuose problemą. Turėtume kalbėti ne tik konfliktą tarp Palestinos e, ir uh, Izraelio, bet turime kalbėti apie situaciją nuo Turkijos iki Irako. Kaip spręsti šią problemą, kaip turėti nuoseglę regioninę perspektyvą. Mums reikės ją parengti, reikės tos perspektyvos. Reikėtų galbūt pateikti Europos iniciatyvą, kad būtų supaprastintas regioninis dialogas tarp visų suinteresuotų šio regiono subjektų. Ir galbūt mums tai pavyks nors netrodo, kad bus lengva to pasiekti. Manau, kad dėl prieglopščio e, vėlgi mūsų diskusija turėtų šią sėtį apimti ir Siriją. Su Asadu turėtume irgi diskutuoti, kad dėl Rusijos, kai dėl, e, kai dėl Rusijos, ponė pirmininkė, norėčiau pacituoti e, mūsų pirmininką, o pirmininkai paprastai būna labai išmintingi žmonės. Vakar lankiausi Danske. E, minėjome antro pasaulinio karo sukakti. Norėčiau pacituoti itališkai šios žodžius. E, Kalbant apie konfliktą Ukraine, Rusija iš tikrųjų baigė savo partnerystę su ES. Galime tikėtis, kad tie santykiai vėl taps normalūs e, ateityje ir kad bus uh, atsižvelgiama į e, e, gyventojų interesus. Tad būtent to pirmiausiai reikia. Kaip jau sakiau, pasibaigė strateginė partnerystė. Tai yra akivaizdu. Pirmiausia, tokį sprendimą pasirinko Rusija. Tų visų įvykių pasiekmė buvo tai, kad strateginė partnerystė pasibaigė. Pirmiausia, buvo priimti sustarimai Ženevoje, Madride O paskui, prieš keletą dienų, Minskė vyko sustikimas tarp Porošenkos ir Putino. E, buvo imtasi priemonių, kad tas dialogas įvyktų. Tačiau čia šiandien mes nekalbame apie partnerystę, tačiau jeigu iškiltų toks klausimas, ar ateityje mūsų interesas yra tas, kad ateityje galėtume vėl grįžti prie to klausimo. Jeigu Maskva pirmiausia pareikštų iniciatyvą, ar galėtume dirbti siekdami bendros partnerystės, aš manau, kad e, koks nors išmintingas europietis galėtų pasakyti, ne, mes nenorime bendradarbiauti, bet čia ne viskas priklauso nuo mūsų. Dabar Maskva pasirinko užbaigtą strateginę partnerystę. Na, be abejo, kalbam apie tai, ar aš prorusiška, antirusiška, aš turiu savo nuomonę šiais klausimais. E, Manau, kad Italijos pirmininkavimo programa yra labai aiškiai sudaryta ir mano žodžių reikšmė ir ten yra dar kartą patikslinta. Kaip jau minėjote, Elmarai, Ukraina patiria labai rimtus iššūkius susijusius saugumu. Tad klausimas būtų toks, kaip padėti šiandien Ukrainai kaip paremti ten vykstančius demokratinius procesus, įvyko prezidento rinkimai. E, iš tikrųjų, situacija buvo tokia sunki, kad iš pradžių net nebuvo aišku, ar apskritai galės įvykti, bet jie įvyko. Jie įvyko, es, e, iš tikrųjų buvo puikiai surengti tie rinkimai ir SB ekspertai tai patvirtino. Vakar vyko susitikimas su kontaktinė grupė ir išgirdome labai pozityvos informacijos ar daug kas pasikeitė po rinkimų e, Ukrainoje dėl to. Na, kol kas tų pasikeitimų dar reikia sulaukti, bet e, iš tikrųjų tie buvo svarbus. Dėl karinės intervencijos, norėčiau pasakyti, kad šios krizės karinius priemonėmis, mano supratimu, neišspręsi. Nesutinkate su manim, ar ne? Na, ką padarysi, nesutinkam. E, Galbūt mes galim nesutikti dėl to parlamente ar taryboje, tačiau jeigu parlamentas, ypač Europos parlamentas, sutartų šimtų procentų dėl ko nors, tai iš tikrųjų tai būtų blogas ženklas. Galėčiau pacituoti tarybos išvadas, o jos yra tokios. Štai ką sako taryba. Būtina numatyti tvarų politinį sprendimą situacijai Ukrainoje. Ir tas politinis sprendimas yra tas, kurį turime dar parengti. Tačiau Manau, kad visa tai, ko gero, bus numatyta artimiausių metų, ne po mėnesių, ne po už kelių savaičių vyks NATO vadovų susitikimas, NATO šalių vadovų susitikimas šiandien ryt ir bus pateikti sprendimai. Tiesiog būtina užtikrinti, kad rytų kaiminės mūsų. Ir atsiprašau, ponė pirmininkė, nes e, šiek tiek nutolstu nuo konteksto. Tačiau labai svarbu tai pasakyti, visos tos šalis, kurios priklauso alijansų ir kurios e, turi sieną su Rusija, jos turi žinoti, kad tas penktasis straipsnis nėra tik kažkoks šiaip savo tekstas. Jos turi žinoti, kad tos šalis bus saugomos ir ginamos. Tačiau toliau nebesiplėsiu šią temą, nes bent jau Italijai pirmininkaujančiai ES, tai būtų tas klausimas, prie kurio galėtume kalbėti ir kalbėti. Na, dabar jau, manau, būsiu apžvelgusi visus mano užduotus klausimus. Ačiū we have still the same numbers of. Turime tiek pat e, klausančiųjų ir dar surenksime daug klausimų atsakymų raundus, nes turime palikti laiko dar ir apibendrinimui ministrės. Taigi pirmasis dabar klaus ponas Plenkovičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ministrę Mogerinį su naujomis pareigomis. Du trumpus klausimus noriu užduoti. Vienas susijęs su krizių valdymu, turiuomenyje kelias tarptautinio masto krizės, atsižvelgiant į tai, kad žmonės Ukrainoje miršta, tai galime kalbėti vien tik tai apie taikų krizės sureguliavimą, taip pat e, atsižvelgiant į tai, kad Maskvos politika per pastaros mėnesį nepasikeitė ir dabar Rusijos kariuomenė yra įsiveržusi į Ukrainos teritoriją, taigi kyla grėsmė šalies teritorijos vientisumui, galbūt galėtumėte mums daugiau pristatyti priemonės, kurių ketinama imtis e, siekiant pakeisti situaciją ir ar galima kalbėti apie kokią nors pažangą pasiektą trišalėse darybose tarp Ukrainos, Rusijos ir Europos Sąjungos. Ir kaip jūs vertinate e, Italijos pirmininkavimo programą susijusią su Adrijos jūros regionu. Pons Havitis, ačiū, pana pirmininkė. <clears throat> E, Džiaugiuosi, kad jūs kaip mūsų politinės šeimos atstovė socialistų ir demokratų dabar pradėsite eiti naujas pareigas ir, galės, ir džiaugiuosi jūsų mintimis apie ES naują politinį vaidmenį timosios rytėse ir dėkoju už komentarus apie Makedoniją, Bosniją bei moterų teisės. Kalbant apie <clears throat> padėtį Irake, Sirijoje ir Islamo valstybės grėsmę, kaip pirmininkaujantį šalis per savo pirmininkavimo laikotarpį stengsis išspręsti šias regionės problemas, didindama spaudimą Irako vyriausybei e, tam, kad e, jie į savo sudėtį įtrauktų kitų religinių bendruomenių atstovus dėl Ukrainos pritariu jūsų mintims apie moralinę pareigą užtikrinti prieigą prie lėktuvo katastrofos vietos, kadangi ta katastrofa e, pritraukė viso pasaulio dėmesį prie įvykių Ukrainoje, todėl mums yra labai svarbu e, pabrėžti e, savo pastangas, taigi kokių pastangų papildomų ES čia galėtų imtis. Ačiū, ponė pirmininkė. O... E, norėčiau grįžti prie Irako ir Sirijos. Kalbėjote apie naują Irako vyriausybę. Tačiau turime rimtai e, svarstyti krikščionių saugumo klausimus. Irake daugumą gyventojų sudaro šytai, taip pat sunitai, yra kurdų, turkmėnų ir taip pat yra krikščionių bendruomenė. Manau, kad turime kelti skirtingų krikščionių bendruomenių saugumo klausimą, pačiu aukščiausių lygių svarstydami savo santykius su nauja Irako vyriausybė. Noriu paklausti, ar aptarėte šias problemas su Irako užsienio reikalų ministru, savo kolega, su kurdų atstovais, nes kyla rimtų geopolitinių problemų susijusių su mm, krikščionių bendruomenio saugumu humanitarnių krizę akivaizdoje. Pone Neits, ačiū, pane ministrė. Norėčiau Jūs pasveikinti, džiaugiuosi galėdama dirbti su Jumis per artimiausius mėnesius. Džiaugiuosi <clears throat> už Jūsų ehm, išsame įžangą, e, Gimnicho sustikimo rezultatų pristatymą. Vieno aspekto galbūt Jūs e, mažiau pristatėte. Tai mane šiek tiek nustebino. Turiu omenyje ES ir JAV tarpusavio santykiai visų jūsų minėtų krizų Irake, Sirijoje, artimuosiuose rytuose, e, Rusijos Ukrainos konflikto akivaizdoje. Akivaizdu, kad jungtinės valstijos čia mums yra labai e, svarbus partneris. Ar buvo primti kokie nors sprendimai šiame kontekste ir ar jūs manote, kad diskusijos su Obamos administracija vyksta lygiateisės pagrindais ir šiuo metu mums kyla dėl to abejonių. Pirmininkas, ačiū, ponai Užtrevičiui žodis. Ne, pirmininkas atsiprašo, ponai Šebalas žodis. Pon, poniai Šebalas pirmininkas dar kartą atsiprašo. Aš jau išgirdau atsakymą į savo klausimą, taigi galiu perduoti estafetę kitiems kolegoms. Pone Šeris. Ponas Kelamas dabar klaus. Ačiū. Pone užsienio reikalų ministrė, Europos sienos e, buvo pakeistas pasitelkus melą. Minėjote, kad panas Putinas niekuomet nesilaikė savo įsipareigojimą. Nepaisant to, jis ir toliau nustatinėja darbo tvarką, mes į tai tik reaguojame. Dabar vyko nauja invazija Ukra Ukrainoje ką tik. Jeigu mes ir toliau e, tik tai politinio problemos sprendimo principo laikysimės, manau, kad panas Putinas e, vienai par kitai pasieks savo tikslų. Taigi, ar nepribrendo laikas aiškiai pasakyti, kad e, viena Europos valstybė įvykdė invaziją į kitą valstybę. Ir antras klausimas. Ar tokiamis aplinkybėmis, ar galime būti tikri, kad e, bet kokie e, ginkluotės tiekimo susitarimai tarp ES ir Rusijos e, bus nutraukti be jokių išimčių. Ačiū. Panas e, Pikula. Pane ministrė, džiaugiuosi, kad minėjote plėtrą kaip savo darbo tvarkės sudėdamąją dalį, tačiau apgalėstauju, kad darybos Bosnija ir Hercegovina yra įstrigusios, na, aišku, daugiausiai e, dėl to, dėl vidaus padėties E, laimė Bosnijos ir Hercegovinos problemų mastas nėra toks kaip konflikto tarp Rusijos ir Ukrainos, tačiau vis tik tai ši šalis yra labai svarbi Europos saugumui. Taigi noriu jūsų paprašyti, paprognozuoti, kaip jūs įsivaizduojate e, padėti Bosnijoje ir Hercegovinoje po artimiausių rinkimų, turint omenyje būsimas e, rinkimų sistemos reformos ir aš prašyčiau jūsų pasirinkti taip pat ir politinį, o ne vien tik akademinį požiūrį, ieškant e, dabartinių Bosnijos problemų sprendimą. Ačiū, poniai Fotygai žodis. Ačiū, ponė, už jūsų e, išsamei patiktą informaciją. Daug klausimų buvo užduota, kuriuos aš norėjau pati užduoti, taigi Nu, tik vieną trumpą klausimą turėčiau. Jūsų, kaip ir minkaujančio šalios, šalies atstovės, vizitai susilaukė e, didelio e, visuomenės dėmesio atgarsio visuomenėje. E, tiek užimant dabartinės pareigas, tiek būsimas pareigas, e, užimant manau, kad tas pats atsitiks. Ar ketinate apsilankyti Kievė artimiausių metų ir kokią žinią ketinate e, šiai šaliai nusiųsti arba nuvežti. E, Ukrainos ir Rusijos konfliktas yra visiškai e, aiškus. Viena šalis yra agresorė, o kita gina savo teritorinį vientisumą ir gyventojus. Pana Užtrevičių žodis. Ačiū pirmininkė. Pone ministrė, kiek supratau, jeigu galėtumėte pakreipti laiką atgal tai 21 pirmininkavimo programos puslapyje padarytumėte pakeitimų ir <clears throat> išbrauktumėte strateginės partnerystės nuostatas, e, kur kalbama apie Rusiją. Tiek pirmiausia noriu pasakyti, taip pat noriu pasakyti, kad niekas į Rusiją neįsiveržė, niekas jai nekelia grėsmė, tačiau Rusijos kareivių batai mindo Ukrainos žemę. Rusija įsiveržė Ukrainą, Rusija yra agresorė, o Ukraina yra mūsų E, partneris, kuri tampa vis reikšmingesnė. Liepos 24 dieną pirmininkaujantį šalis paskutinį kartą paskelbė pareiškimą apie Ukrainą prieš e, vasaros pertrauką ir iki e, rūpiučio pabaigos nebuvo jokių iniciatyvų apie susijusių su uh, Ukrainos ir Rusijos konfliktu. Noriu paklausti, kada paskutinį kartą buvote susisiekusi su vadinamuoju ministru Lavrovu? Pone Ušelvi. Arba ponas. Ar ponas, ar ponė. Negaliu pagal pavardę atskirti. Puikiai žinau, kad e, mano pavardė yra šiek tiek sudėtinga su Ištvan Ueri. Per vakar dienos posėdį mes svarstėme globalius iššūkius užsienio politikos srityje. Su pirmininkas e, pasiūlė parengti pranešimą šią temą. Aš taip pat manau, kad uh, mums e, vertėtų ar būtų labai svarbu laikytis vieningesnės pozicijos, kaip rytų ar vidurio Europos atstovas, e, Vengrijos atstovas ir socialistų atstovas, išvelgiu tam tikrą pavojų, kuomet atskiros valstybės e, laikosi skirtingų pozicijų, nukrypstančių nuo e, bendrų ES pozicijos. Manau, kad tai yra e, pavojinga. Taip pat, kadangi esu atsakingas už turizmo klausimus, manau, kad turizmas e, galėtų pasitarnauti kaip taikos garantas tam tikrą prasme. Ponai Kovačiau žodis. Uh, Du aspektus noriu pabrėžti. Pirmiausiai palankiai vertinu jūsų pasiūlymą suformuluoti tvirtą bendrą poziciją. Iki šiol tai visuomet e, padaryti būdavo problematiška, kalbant apie sankcijas ir Italijos vyriausybės poziciją. Noriu paklausti, kokia Italijos vyriausybės pozicija dėl pietų srauto dujotekio. Taip pat minėjote NATO sustikimą Velse, kuriame ketinate dalyvauti, ar ES E, ketina patvirtinti bendrą poziciją e, dėl NATO galimos narystės Ukrainos, nes e, premjeras Veceniukas neseniai paminėjo, kad jo šalis tokių ketinimų turi. Ačiū. Ponas Betinė. Dėkuoju. Dėkuoju e, ministrei už labai aiškius komentarus. Linkiu ministrei ko geriausios e, kloties. E, jūsų asmenyje ir Italijos, ir Europos užsienio politikos sektoriuje dabar dirba naujosios, jaunosios kartos. Ir manau, kad jūsų aktyvumas galbūt padės mums įveikti tam tikrą praeities inerciją. Tad jūsų indėlis tikrai gali būti labai svarbus. Turiu vieną klausimą. Noriu grįžti prie Rusijos. Todėl, kad dabar žinome, padėtis yra be galo sudėtinga. Manau, kad mes Rusijos atžvilgių turime būti be galo tvirti, griežti ir turime Ukrainai padėti ginti teritorinį vientisumą, tačiau tuo pat metu, manau, turime galvoti apie labai svarbų strateginį aspektą, kuris yra be galo jautrus, taip pat klausimas. Tai yra Rusijos izoliavimas tarptautiniu mastu. Taip pat turint omenyje rinkiminius, rinkiminę padėtį Ukrainoje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. To, to, to, to jau baigsiu. Vyriausybė yra, vyriausybė priklauso nuo rinkiminių aspektų. Tad norėčiau jūsų komentarų šito klausimo. Dėkuoju, ponė ministrė. Aš pritariu Jums, jog Libija Europai ir viduržėmio jūros baseinui yra be galo svarbi valstybė. Žinome, kas e, vyksta e, Italijoje, su kokiamis problemomis Italija susiduria. 21 174 e, e, rezoliucija e, yra. Jūs neturėjote galbūt pakankamai laiko pakomentuoti detaliau kai kurios viduržėmio jūros regionus ir, ir, ir padėti ten. Yra investicijų sutartis, tad norėčiau su komentaru ir Ana Gomeš, dėkoju. Labai vertinu jūsų pasisakymą. E, Maničiau, kad e, jūsų pasas per regionių dialogų plėtojimą yra puikus dalykas. Tai reiškia, kad jūs galite dėl Irano e, galite pasiūlyti tarybai kitą požiūrį, siūloma bendradarbiauti su šalim. Kai dėl Saudarabijos ir Kataro, vėlgi reikia iškelti klausimą, kokį vaidmenį nešo šalis remia teroristus, ar viską darysim taip, kaip buvo. Bernardino Leonė be abejo yra tas asmo, kurio aš taip pat žaviuosi. Mes turime specialų atstovą. Jis yra ES specialiusis atstovas. Problema yra štai kokia mūsų valstybės narės nenori koordinavimo, atsisako to. Ir niekas net nebando valstybės paraginti bendradarbiauti, kas vyksta. E, Libijoje gali nutikti Mm, ir kitur gali nutikti tokių situacijų Afganistane, pavyzdžiui, ar panašiai, jeigu nieko nedarysime. Taigi ES veiksmai turi būti koordinuojami. Norėčiau žiūrėti jūsų komentarų šią temą. Ačiū. Žodis ponai Panordenui dabar. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Mogerinį su naujomis pareigomis. Ar manote, kad būtų išmintinga svarstyti apie tolesnę ES plėtrą, kol nebus reformuoti teisės aktai dėl laisvo asmenų judėjimo ir bus tinkamai gyvenintos reformos kovai su organizuotu nusikalstamumu ir teismų reforma, reformos šalise kandidatėse? Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį dviem paskutiniams kolegoms, ponė Aliot Marin. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Trys trumpi klausimai. Pirmas klausimas dėl e, artimųjų rydų, rytų. E, islamo fundamentalistai kyla, atsiranda konfliktų vis daugiau tarp vakarų pasaulio ir islamo valstybių. Tad kokios priemonės dirbant su e, nusaikiomis arabų valstybėmis e, pas, būtų naudingos kovojant su fundamentalizmu? Antras klausimas. Galvojant apie teroristinės e, grėsmės ir apie e, vis didesnį konfliktų skaičių, Europa turi užtikrinti savo piliečių saugumą. Europa taip pat e, vykdydama savo politiką turi kelt pasitikėjimą. Atrodo, jog e, tokios apsauginės priemonės yra tarp prioritetinių priemonių e, Italijos programoje. Tad kokių konkrečių veiksmų imsitės, kad finansiškai prisidėtų uh, visos valstybės, nes kai kurios iš jų daug prašo, tačiau mažai duoda. Trečias klausimas e, - plėtra. Manau, kad e, plėtra e, yra tokia perspektyva, kuri atlėpia daugeliu valstybių kandidačių lūkesčiams, tačiau galvodami apie Europos svorį, politinį ir ekonominį, vis dėlto mes negalime e, leisti plėtrą vykti be ribų. Kur yra tos ribos? Ekonominės ir politinės, jūsų nuomonė. Mėly kolegos, e, kitą kartą prašysiu frakcijų atstovų pateikti savo kalbėtojų sąrašus ir aš tikrai nepradėsiu dabar tų ginčių dėl to, kas kalbės pirmasis, kas vėliau. Aš vadovaujuosi sekretariato pateiktų sąrašų ir man labai e, gaila, e, kadangi jau patvirtintų kalbėtojų sąrašą mes keisti negalime, tokia yra procedūra ir e, reikia paprašyti paprasčiausiai kolegų laiku pateikti norinčių klausti, kalbėti pavardės. Aš tikrai negaliu papildomai traukti kalbėtojų sąrašą 30 žmonių per pusantros valandos e, ir e, taip jau yra, kad vienam ar kitam paprasčiausiai nelieka laiko. Ir Aš e, manau, kad čia lankstumo principo vadovautis negalima. Tokiose diskusijose frakcijos turi pateikti savo atstovų sąrašus, kurie būtų užregistruoti kalbėti ir tokiu būdu mes e, galėtume e, išvengti nemažai galvos skausmų. Taigi labai galistauju, tačiau būtent dėl minėtų priežasčių kitiems kolegoms pasisakyti neleisiu. Dabar turime dar 15 iki be 15.1 dar pasistengsiu suteikti žodį trims kolegoms, ponai Papadakis, Teohaurus. Ačiū, ponė pirmininkė. Būtent e, dėl procedūrinių priežasčių aš truputėlį protestavau pasakyti, kad viena iš pirmųjų paprašiau žodžių. Pirmininkas visi mano, kad e, jie pirmieji paprašė žodžių, tačiau jūs galite paklausti sekretariato atstovų. Taigi, ponė ministrė, noriu jūs pasveikinti su naujomis pareigomis. Ir užduoti vieną klausimą. Birželio 23 dieną ponas Avuto Glų, Turkijos užsienio reikalų ministras, atsiunti raštą asociacijos tarybai Luksemburgė. <clears throat> Šiame rašte jis e, Turkijos e, Respubliką pavadino mirusiu prezidentas Erdoganas, lankėsi Turk Kipro okupuotoje teritorijoje, apibūdino ją kaip Turkijos teritoriją ir jo kalba buvo labai grėsminga tiek Kipro Respublikos, tiek jos prezidento atžvilgių, kokių veiksmų imsis pirmininkaujantį Italiją tam, kad pademonstruotų praktinį solidarumą Kipro atžvilgių, ypač dabartiniu metu. Dar kelias sekundės prašau man suteikti. dar kartą kartoja kalbėtą savo klausimą, kokiu veiksmu ketina imtis Italija tam, kad pademonstruotų ES solidarumą su Kipru. Ir e, <clears throat> jeigu ir kodėl šiame kontekste pradamos naujas darybos, e, atveriamas naujas darybos skyrius su Turkija. E, Ponas Papadakis, ačiū ponė Mogerinė, esu susipažinęs jūsų likščionė veikla, linkiu jums visokiojopos sėkmės jūsų tolesniuose darbuose. Noriu pakalbėti apie migracijos problemas, kurias turėtų spręsti ne tik pietinės ES valstybės narės, tačiau visa ES palankiai vertinu aplinkybę, kad šioje srityje ketinate, ketinate imtis praktinių politinių žingsnių sprendžiant šią e, problemą. Taip pat noriu ir pritarti anksčiau kalbėjusios kolegės mintims dėl Turkijos agresyvios laikysenos Kipro atžvilgiu, o tai yra visos ES išpolis prieš visą ES. Pons Gžyp. Pone pirmininkė, dėkoju, pone ministrė, sveikinu su naujomis pareigomis. Noriu paprašyti pristatyti pirmininkaujančios Italijos požiūrį į sankcijas, e, kurios turėtų būti tvirtinamas naujos prieš Rusiją dėl įvykių Ukrainoje. Taip pat jūs e, kalbėjote apie tragišką Malazijos e, oro linijų lėktuvų nelaimę. Aš nežinau, ar esu tikras, tačiau e, tokiais žodžiais tam tikrą prasme yra įteisinami to, tokie veiksmai. Aš manau, kad tai buvo teroristinis išpolis. Trečias klausimas susijęs su Moldovos su būsimo asociacijos sutarties pasirašymo ratifikacijos procesu, po to vyks rinkimai Moldovoje, kaip vertinate galimybės šiam procesui sėkmingai baigtis. Ačiū. Pone Magerinį, prašau. Will... Na, klausimų iš tikrųjų labai daug. Kiek laiko man bus skirta atsakyti juos? Pabandysiu apžvelgti viską, per tiek, kiek laiko man numatyta. Manęs Ponas Plankovič klausė dėl naujo siūlomo paketo. Aš jau sakiau šiek tiek pradžioj. Taryba priėmė šeštadienį E, sprendimą vakar, šiandien susitinka koreperas. Komisija turi pateikti paketo siūlymus iki rytojus dienos ir sprendimas bus priimtas penktadienį. Toks yra darbų pagrindas. Ir kaip jau sakiau, komisija dirba rengdama sustiprintą paketą dėl priemonių, kurios bus taikomos keturiose minėtose sektoriuose. Kai dėl kalbos. Tai gali vis, vis, visą tai gali būti paaiškinama. Mes kalbame apie, apie agresiją, apie Krymo aneksiją. Manau, kad čia viskas yra aišku. Ačiū, kad paminėjote Adrius jūros sąjungos iniciatyvą. Manau, kad Tai irgi bus labai svarbus dalykas ateičiai. Pritariu tam, ką minėjote jūs, ponė Hovitai. Dėl to, kaip svarbu yra ne tik kalbėti apie prieigą prie lėktuvo katastrofos vietos, bet kad būtų leista atlikti reikiamus tyrimus, kad ekspertai galėtų dirbti. Pavyzdžiui, galėtų vadovauti Junktinės karalystės ekspertai ir Italija taip pat savo ekspertą yra numačiusi. Aš manau, kad visa tai yra svarbus dalykai. Būtina, kad būtų prisimta tarptautinė atsakomybė. Politiškai vertinant, tai yra labai svarbus dalykai. Jūs minėjote vieną dalyką ir kai kurie kiti kolegos taip pat, būtent arabų valstybių įsitraukimas į konflikto sureguliavimą Irake. Ką tiksliai tai reiškia, turėtume apsibriežti pirmiausia. E, tai reiškia, kad reikėtų numatyti konfliktų sprendimui naują kažkokį formatą. Sirija, Irakas ir kitos šalis turėtų e, būti įtrauktos į šių problemų sprendimą, nes tos kitos šalis irgi dažnai kenčia nuo nestabilumo. Tad būtina pirmučiausia pripažinti šalis kaip veikėjas, kaip galybės, kaip tas struktūras, kurios vietose gali suvaidinti teigiamą vaidmenį. Pavyzdžiui, Egiptas vaidino vaid, teigiamą vaidmenį darybose dėl gazos ruožo. Visą tai, ko pavyko pasiekti, buvo rezultatas tos iniciatyvos, kurios ėmėsi Italijos vyriausybė. Pirmininkauti Italiją, tai jie pritarė kai kurios kitos šalis. E, št Aš lankiausi kairę tą dieną, kai gazoje vyko e, sausumos operacija. Laurent Fabius, prancūzijos e, užsienio reikalų ministras taip pat buvo atvykęs, buvo pateikta europinė iniciatyva, kurios esmė buvo tokia. Mes sakėme, kad mums reikia tų šalių tuo, šiuo atveju Egipto, bet taip pat ir kitų šalių, kad jos įsitrauktų padedant ieškoti diplomatinių sprendimų krizėms. Aš manau, kad visa tai tik prasideda. Būtina kreiptis į regionuose esančias atskiras valstybės, pakviesti jas padėti ir paskui tiesiog sėsti visiems prie stalo. Kai kurios iš valstybių dalyvauja tose iniciatyvose. Važiuoju, Irano užsienio reikalų viceministras buvo sustikęs su Saudo Arabijos e, užsienio reikalų ministrų. Galbūt tai yra naujas dalykas, gal yra tas dalykas, kuris e, nebuvo atspindėtas pirmosiuose laikraščių puslapiuose, bet tai yra naujiena ir labai pozityvi. E, panaši praktika galėtų būti iš tikrųjų labai naudinga. Nekalbėsiu apie dėrybas dėl brandolinių klausimų. Vienos iš jų vyko vakar, dar numatytas jų tiesinis rytoj. Ir iš tikrųjų mes tikimės, kad e, galime pasveikinti kolegas dirbusius prie šio klausimo nes tos darybos gali padėti su Iranu pasiekti labai pozityvių rezultatų. Dėl Arabų lygos vaidmens jis taip pat turėtų būti labai svarbus, ne tik tam reikalams, bet ir, pavyzdžiui, Libijai. Aš nuolatos susitinku su užsienio reikalų ministrais iš įvairiausių šalių, įskaitant ir Arabų lygos e, šalimis, taip pat su Arabų lygos generaliniu sekretoriumi. Ar aš manau, kad mums reikia kasdienių kontaktų, keitimus informaciją. Ir tuomet galėtume tarpusavį išsiaiškinti, kokia susiklosto kiekvienu atveju nauja dinamika ir ką galima būtų nuveikti, kaip galima būtų ieškoti sprendimų. Ir dabar norėčiau atsakyti dėl krikščionių saugumo užduotą klausimą. Krikščionių saugumas Irake ir ne tik Irake. Na taip, apie tai jau buvo kalbėta, diskutavo apie tai su užsienio reikalų ministru, su ponu Barzani, kalbėjau apie tai su savo kolega Vatikane, nes šis kolega palaiko tam tikrus glaudesnius santykius e, su savo kolegomis pasaulyje. Ir norėčiau pasidalinti tokią mintim su jumis, kuri iškilo diskusijose su Karolina popiežius. E, popiežius Francesko, sako kalbėtai, ir atsiprašau, kad kalbu, kad kalbu apie jį, ita, minėdama itališką jo vardą, mums jis yra italas, kitaip mes jo nevadiname. E, jis kalbėjo apie tai, kad žmogaus teisų gynimas yra vienas iš svarbiausių klausimų. Jis pats minėjo, kad visi tie klausimai, kurie kyla Irake, e, tų klausimų labai daug, gali būti iškelti ir kitose šalise ir tokių daug būtent e, buvo kalbama ne tik apie krikščionių teisų apsaugą, tai ir apie žmogaus teisų gynimą. Žmogaus teisų klausimai ir išpoliai prieš e, krikščionius Sirijoje ir Irake nėra e, tokie siauri klausimai. Musulmonų bendruomenės, izidų bendruomenės ir kitų konfesijų bendruomenės taip pat patiria išpolių. Tad prie to klausimo yra dirbama ir aš manau, kad būtina dirbti su Irako administracija, kad ten nu, krikščionių bendruomenės jaustųsi ramesnės. Ten pirmiausia mes giname žmonių teisę gyventi jų pačių šalyje, teritorijoje, kurie gyveno nuolatos ir jaustis saugiai. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų tas dalykas, kurį turėtume nuolatos pabrėžti. Buvo taip pat užduotas klausimas dėl santykių su jungtimis valstybėmis. Be abejo, partnerystė yra labai svarbus dalykas. Tačiau ne, negalima kalbėti apie tai ir vien apie tai, kai mūsų supa krizės, konfliktai ir dažnai dramatiškos viso to pasiekmes. Būtina dėti visiems bendras pastangas, dalyti strategijomis, diskutuoti apie tai, būtina palaikyti nuolatinius ryšius. Yra tokių vadinamųjų tipinių temų, ar teisingai čia prancūziškai pasakiau, tipinės temos jūs taip pat taip vadinate, ar ne? Taigi, yra tokių temų, prie kurių, pirmininkauti, Italija norėtų dirbti. Kartais atrodo, kad sunku pasiekti ko nors konkretaus, yra va, siūlomi e, tam tikro vidurinio laikotarpio veiksmai, juos siūlo Vašingtonas, vyksta darbas ir čia. Tačiau Italijai, jos pirmininkavimo metu, būtina, kad dėrybos su jungtinėmis valstybėmis e, vyktų sparčiau, kad būtų pasiekta pažangos. E, Pirmininkauti Italija yra įsitikinusi, kad visa tai nereiškia, kad Europa valdant tas krizės visas vaidins menkesnį vaidmenį. Ne, tiesiog pirmiausia, mes e, turime vaidinti mums tenkantį tvirtesnį vaidmenį, to mūsų prašo ir jungtinės valstijos. Ir manau, kad imtis kai kurių dalykų kartu yra visai geras sprendimas. Taip pat manęs klausė buvusioji kolegė NATO parlamentinėje asamblėjoje jeigu neklystų. Apie mano vizitą į Kievą. Mes Kievę lankėmės kartu uh, vasario mėnesį, tik mūsų pareigos buvo nevienodos. Dar prieš man tampat ministrė. Jūs ko gero atsimenėte tai. Būdama ministrė, aš pirmo vizito pirmininkaujant Italijai nuvykau į Kijevą, susikau su prezidentu Porošenko, diskutavome ten, susikau su Julietom Timošenko ir kitais. Ir aš pasirinkau pirmą vizitą į Kijevą neatsitiktinai. Apgailestavau, kad e, tas vizitas buvo toks pakankamai užtemdytas. Aš tiesiog e, stengiausi perduoti žinę žiniasklaidai Mes tą darėme, tačiau tai nebuvo visada tinkamai atspindėta. Na, pasirodė kartais kai kurių naujienų, tačiau jos buvo atspindėtos skirtingai skirtingose šalyse. Aš padariau tokį politinį pasirinkimą pirmiausia savo kadencijos pradžioje vykti e, vizito į Kievą. Su palokim, nu, e, nuolatos diskutuoju telefonu ir Čia jau keletą kartų vyko tie pokalbiai, mes kalbėjomės visai neseniai. Premjeras Rensi Italijos pirmininkavimo metu jau tris kartus vykė su ponu Porošenko. Tad norėčiau patikinti, kad mes glaudžiai bendradarbiavome su mūsų bičiuliais Ukrainoje. Atsiprašau dėl to tinklalapio paminėto. Aš neturėjau jokios pertraukos vasarą ir be abejo turiu pasakyti, kad netikinu to tinklalapio kasdien, bet teks turbūt grįžti prie jo, pabandysiu dažniau tą daryti. Ar keisiu pirmininkavimo programą? Kaip jau sakiau pradžioje, pirmininkavimo programos būna sudarytos iš anksto, o paskui ima ir nutinka kas nors tokio, apie ką tai programų nebuvo kalbėta. Jeigu pažiūrėtumėte ESBO e, darbų programą, pamatytumėte, kad Ukraina ten nebuvo paminėta. O dabar ten juk labiausiai ir dirbama būtent prie Ukrainos klausimų. Galbūt pakeičiau vienintelį sakinį toje programoje. Tai yra Iš tikrųjų, 21 puslapis, kaip jūs minėjote, ir bendradarbiavimas su Rusija. Ten yra pasakyta, kad e, sprendžiant transatlantinius iššūkius ir regioninius iššūkius, Rusija yra viena iš strateginių partnerių. Aš pakeičiau tai. Aš manau, kad Rusija yra strateginė žaidėja, veikėja, sprendžiant globalius iššūkius. Tačiau nemanau, kad tai yra mūsų strateginė partnerė. Ne, nebėra tokia partnerė. Aš Tikiuosi, kad galbūt ateityje ir jūs, Rusija pasirinks vėl būti mūsų strateginė partnerė, tačiau kol kas dėja taip nėra. Jūs taip pat klausėte, kada paskutinį kartą kalbėjau su ponu Lavrovui. Vakar skambino man, pasveikino, naujai paskyrus mane į naujas pareigas. E, tai štai, e, esu Aš, aš buvau ministrė ir mes turėjome galimybę kalbėti su juo ir anksčiau, nuo agresijos pradžios. Kaip jau sakiau, situacija Ukrainoje ir Rusijoje yra labai sudėtinga ir, jau, ir aš jau, kaip jau sakiau, būtų keista, jeigu problemų Ukrainoje nebūtų. Turime daugiau negu tiesiog problemų kažkokių. Turime lyderystės Ukrainoje problemą, turime problemą dėl Ukrainos teritorijos. Ir būtų naivu apie tai nekalbėti. Be abejo, ten vyksta konfliktas dėl Bosnijos ir Hercegovinos po rinkimų buvo užduotas klausimas. Aš manau, kad žmonės Bosnijos ir Hercegovinoje žinojo, kas vyks po rinkimų. Galėčiau pasakyti tik štai ką. Tikiu, kad bus rastas reformų kelias. Ir pirmiausia, tos reformos turėtų pasitarnauti piliečiams po rinkimų. Būtent dėl to labai vertinu mūsų iniciatyvą ekonomikos augimui. Italijos e, e, pirmininkaujantį, e, pirmin, Italija pasiūlės tam tikras iniciatyvas, kurios bus varsytos parlamente Sarajevo. Vyksta tam tikros procedūros. Buvo taip pat užduotas klausimas, ar išmintinga toliau plėsti Europos Sąjungą. Aš manau, kad yra visiškai akivaizdu ir aišku, ir man netektų apie tai kalbėti. užtenka prisiminti geografinės tam tikras nuomonas. 49 straipsnis yra e, pagrindas plėtrai ir mes jau nekvestionuojame. Mes taip pat žinome, kad plėtros procesas gali vykti e, pasitelkiant transformavimo tam tikras galės, tačiau mes nesakome, kada tas, ta plėtra turi vykti ir kuo ji turi baigtis. Taip pat apie pietų srovės duotekį buvo užduotas klausimas. Mes manome, kad yra būtina plėtoti energetikos saugos e, strategiją, būtina pasirinkti tinkamai apsirūpinimo energetikos resursais kelius Taigi, iš tikrųjų klausimų labai daug ir aš jau sakiau, kad mes diskutuojame su savo bičiuliais Ukrainoje ir tai diskutuojame ne tik apie techninius, bet ir apie politinius klausimus. Turime likti racionalus apie tai diskutuodami. Saugumo tarybos rezoliucija dėl Libijos. 2174. Aš jau ją minėjau šiandien. Mes prisidėjome ją rengiant kartu su kitais ir manau, kad tai yra pozityvus žingsnis. Pirmiausia, dėl to, kad daug kas vyksta pasitelkus jungtinių tautų organizacijos formatą. Ir aš manau, kad mums reikia bent jau pabandyti užtikrinti tam tikrą tos situacijos, susiklošusios sudėtingos situacijos Libane, e, tinkamą sprendimą, vadybą tam tikrą. Būtina sudaryti tam tikrą įspūdį apie tai, kad problemos yra sprendžiamos globaliai ir kad tai yra globali problema, o ne problema tarp šiaurės ir pietų. Tad mums būtina, kad atsirastų bendra tam tikra sistema, kad ir tai padės spręsti Libijos problemai. Tikėkime, kad ta vieta, kur koordinavimas buvo reikalingas, ne, tai vieta, tos vietos iki šiol nebuvo. Buvo dedamos pastangos, kurios buvo geros. Atliktas darbas buvo pozityvus, tačiau aš manau, kad reikia padaryti išvadas iš sukauptos patirties tai vyko diskusijų saugumo taryboje dėl šios rezoliucijos praėjusią savaitę. Apie tai buvo pasakyta, aš manau, kad būtina numatyti paramą Libijai visų šalių, būtina koordinuoti specialiojo pasiuntinio pareigas su kitomis galimybėmis. Taip pat būtina, kad egzistuotų jis tai ir už Libijos ribų. Mes žinome, kad tie vizitai bus tokie pat svarbus, kaip ir vizitai Libijos viduje. Gal ir ne, bet mano supratimu taip turėtų būti. Ir dabar grįžtu prie klausimo dėl regioninių veikėjų. Aš bent jau diskutuoju su Irano ir Katarų sirikanų ministrais ir manau, kad turiu kalbėti su visais. Turime visus kviesti būti atsakingais ir prisimti jiems tenkantį vaidmenį. Manau, kad atsakiau į visus klausimus. Tikiuosi, nepamiršau nei vieno. Na, jeigu kokį būsiu užmiršusi, priminsite man. Italiani. Bella presidenza italiana, complimenti. Su išjungtų mikrofonu klausimas buvo dėl Italijos jūrininkų ir Italijos pirmininkaujančios valstybės veiksmų pasimatysime be 15.1 su Italijos delegacija ir galėsime apie tai pakalbėti, ponė Vargėcijo. Thank you very much. Oh no, I have to speak in German, not to make a mistake. you allowed me to speak in English. Na, mano damų ten. Ponas ir ponai, labai norim padėkoti. 27 kolegos galėjo užduoti savo klausimus ir išgirsti juos atsakymus. Galbūt ne visi atsakymai tenkino klausimo autorius. Būtų keista, jeigu būtų buvę kitaip, šias diskusijas mes turėsime tęsti. Ir vėliausiai per klausimus sudėliosime visus taškus. Dėkoju, kad ponė Mogerinė šiandien pas mus atvyko, sugebėjo atsakyti į užduotus klausimus. Taigi dėkoju už tai, kad radote laiko tam. Dabar pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tačiau prieš tai padarysime trumpą pertraukėlę, kad galėtume trumpai persigrupuoti ir kad salėje vėl įsivyrautų ramybė.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 Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai. Laikas tęsti posėdį ir perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis dėl krizių ES platesnėme kaiminėme regione yra Libijoje, Gazos ruožė ir Ukrainoje. Pone Gibaškova yra atsakinga už pietų kaiminystę, ir ES delegacijos Irake vadovė. Steiksime jai dabar žodį penkioms minutėms, atsiprašau, kad negaliu jums suteikti daugiau laiko. Esu tikras, kad pateiksite mums labai įdomus situacijos ir kevertinimą, atsižvelgiant į problemas, su kuriomis ši šalis dabar susiduria. Noriu pabrėžti, kad prieš šešis mėnesius mūsų komitete. Na gerai, nebetęsiu daugiau savo įžangos, kadangi laikas bėga. Taigi, ponia Ibaškova, suteikiu jums žodį. E, e, sveiki, mėly kolegos, sveikinu visus tos, kurie buvo perinkti ir naujai išrinkti. Prieš dešimt metų buvau šio komiteto nare. Taigi man visuomet e, ne tik didelė garbė, tačiau taip pat ir labai malonu su jumis diskutuoti. E, aš per pastrosius trejus su pusę metų vadovavau S delegacijai Bagdade, taigi kas įvyko šią vasarą E, turime naują valstybę, kuria apima 110 tūkstančių kvadratinių kilometrų e, ir turi maždaug 10-12 milijonų gyventojų, maždaug 120-150 tūkstančių barelių naftos išgauna per dieną ir e, gali šią naftą parduoti, turi daug vandens ir e, grūdinių kultūrų pagamina, taigi ta valstybė yra islamo valstybė ir mes nesugebėjome. Tai tokia yra realybė, negalėsime šios valstybės nekarinėmis priemonėmis nugalėti, veikiausiai bus vykdami sausumos kariniai veiksmai ir e, pasitelkiami oro anskridžiai, smūgiai iš oro, kitaip mes šios valstybės nesugebėsime nugalėti. Klausimas, e, kaip e, dabar elgtis ir tą klausimą turi rasti atsakymą ir nauja Irako vyriausybė. Turiu pasakyti, kad po diktatoriaus nuvertimo atmosfera Bagdade visiškai pasikeitė, kurdai šitai ir sunitai šiuo metu deda daug pastangų, kad iki rugsėjo 9 būtų suformuota nauja vyriausybė. Tai yra galtinis terminas pagal konstituciją ir e, būtent e, nuo šios naujos vyriausybės ateities priklausys būdai, kurios pasitelkus bus kovojama su islamo valstybė, sunitų e, Viskas priklauso, priklausys arba labai daug priklausys nuo to, kaip elgsis sunitai, kurie sudaro daugumą islamo valstybės gyventojų. Dabar daug kalbama apie e, gentis, <clears throat> apie klajoklius gyventojus, e, tačiau vis tik tai sunitai, sunitams čia tenka svarbiausias vaidmuo. Reikia rasti būdų, kaip e, sunitus atitraukti nuo islamo valstybės. Islamo valstybės egzistavimo svarbiausias pamatas yra nafta. <clears throat> Taigi reikėtų rasti išmintingų būdų siekiant pritaikyti sankcijas asmenims ar e, teisiniams, e, juridiniams ar e, kitokiems asmenims, kurie prekiauja e, ta nelegalia nafta. Todėl reikia <clears throat> e, padaryti tam galą, kadangi e, tie asmenys turi e, labai didelę infrastruktūrą, netgi iki 5000 sunkvežimių vienoje vietoje ir reikia sustabdyti šią nelegalią prekybą naftą, kadangi šią naftą perka taip pat ir Europos valstybės, reikia tą sustabdyti, taip pat reikia mm, kalbėtis su kurdų parlamentu, kadangi E, kurdai ketina skelbti referendumą dėl nepriklausomybės e, e, ir turint omenyje, kad kurdų karinės pajėgos neseniai praktiškai, jeigu nebūtų gavusios tarptautinės paramos, būtų buvusios sutriuškintos. Tačiau šiuo metu ES valstybė teikia ginkluotę kurdams visiškai nekoordinuodamos veiksmų, tai yra didelė problema, taip pat humanitarinė padėtis yra sudėtinga ir 250 tūkstančių vaikų, kurie yra be priežiūros, tūkstančiai mokyklų nebus, nepradės naujų mokslo metų, jesidų yra tūkstančiai, kurie negali likti Irake ir taip pat 600 tūkstančių perkeltų asmenų yra Mes pasitelkėme civilinės saugos mechanizmą, siekdami teikti humanitarinę pagalbą. Sankcijos e, naftos gavybai yra taikomas, tačiau jos neveikia dėl politinių įsipareigojimų. Noriu paprašyti vieno dalyko, kadangi e, dėl diktatorinio valdymo e, per ankstesnę šalies istoriją Irako parlamentui netekdavo svarbus vaidmuo, todėl reikia pasitelkti žmogaus teisų e, priemonę ES tam, kad Europos parlamentas patvirtintų reikiamus įstatymus e, žmogaus teisų srityje, tam, kad Irako piliečiai pasijustų lygus tarpusavį, todėl prašau jūsų pagalbos, padant Irako parlamentui vykdant teisėkuros darbą ir taip pat prašau jūsų susitikti su e, Irako sunytų išrinktais atstovais, kuriuos pasikviesime į Briuselį, prašyčiau jūsų su jais susitikti, įsiklausyti į jų mintis ir jiems padėti ir jeigu tu stiktumėte šią pagalbą steigti, būčiau labai laimingas. Atsiprašau, kad kalbėjau pusantros minutės ilgiau pirmininkas. Ačiū, panas Šiauzas Tenakas, dabar užduos pirmąjį klausimą. Ačiū, pirmininkė, noriu širdžiai pasveikinti, sugrįžus Janą į šią salę. Malonu Jūs matyti, neseniai buvome susitikę, kuomet lankėtės mano uh, biure, prisimenu jūs kaip e, kolegę, dirbant kartu šiame komitete, buvo vienas iš pirmųjų šiame parlamente paraginusių apginkluoti e, kurdų savyginas paėgas pešmogą. Džiaugiuosi, kad e, į šį raginimą atsiliepė Vokietija jungtinės jungtinė karalystė, tačiau tie veiksmai ginkluotės teikimo yra nekoordinuojami ir tai nėra gerai. Šiuo metu dideliu mastu islamo valstybės kovotojai, nenukryžiuodami masiškai, vykdami masinės egzekucijas, vykdo nusikaltimus prieš e, žmoniškumą. Šiuo metu maždaug tūkstantis ES piliečių, e, vieni iš Junktinės karalystės, 500 iš Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos yra kovotojų kovojančių islamo valstybės pusėje. Taigi, e, Nežinau, kokią žvalgybinę informaciją galite su mumis pasidalinti, tačiau ar ES lygmenių yra koordinuojami veiksmai siekiant tuos kovotojus, džihadistus identifikuoti ir užkirsti jiems galimybę e, grįžti į Jungtinę karalystę, pavyzdžiui, kur šiuo metu diskutuojama, kad reikėtų atimti iš jų Jungtinės karalystės pilietybę, nes dauguma jų turi dvigubą pilietybę, kas yra nesuderinama su e, Britų įstatymais e, Taigi, ar e, kitos es valstybės narės koordinuoja šios rytie veiksmus tarpusavyje? nes panašu, kad kitosios valstybės narės iki šiol nebuvo susimašysios apie savo piliečius, kurios išvyksta į užsienį ir kovoja kartu su teroristais. Taip pat noriu paklausti, ar e, islamo valstybė, e, kuri nėra pripažįstama kaip valstybė, tik jos niekada nebus, turi rimtas ginkluotas pajėgas. Taigi manau, kad ateitie prireiks. Uh, labiau koordinuoti veiksmus su jungtinėmis valstijomis, siekiant e, teikti paramą e, sausumos kariuomeniai ir kurdų pajėgoms. Ir e, noriu paklausti, ar naujoji Irako vyriausybė ketina E, iš tiesų pakreist, pa, pakeisti situaciją. Ma, Almalikio vyriausybė iš tiesų buvo problemos, o ne jo sprendimo dalis e, ir galiausiai nuo jo net Iranas nusisuko. E, taigi, ko tikitės iš naujos vyriausybės ir kaip vertinate e, kurdų regiono prezidento Barzanio pareiškimus dėl referendumo nepriklausomybės, aš visuomet buvau kurdų valstybės šalininkas, kurdų valstybė sukurti jiems buvo pažadėta dar 1920 metais, iki šiol nieko nėra padaryta, taigi kaip manote, e, kokią paramą galėtume suteikti e, tam, kad Šiaurės Irake būtų suformuota demokratinė kurdų valstybė. Ačiū, e, atsiprašau, tačiau naujų klausančių registruoti daugiau negalime, o kolegų prašau klausant apsiriboti vieną minutę. Pone Mary. Merci, monsieur. Dėkui, pane pirmininkė. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte Irako krikščionių klausimą. Yra daug nusikaltimų prieš juos padaryta. Mes uh, pasmerkėme tuos e, nusikaltimus, turime būti solidarūs su Irako krikščionimis, turime labai atidžiai stebėti padėtį, jog parlamentas e, e, remiasi krikščionišką kultūrą ir civilizaciją, vertybėmis. Tad norėčiau, kad jūs pasakytumėte, kokia jūsų nuomonė dabar yra padėtis tuo klausimu, kokie yra poreikiai šių, šios mažumos ir kaip būtų įmanoma tuo pat metu ir apsaugoti juos nuo e, nusikaltimų ir užtikrinti e, jiems galimybę gyventi toje valstybėje, todėl kad e, jų ištremimas kitur prieštarautų jų interesams, prieštarautų taip pat ir mūsų interesams ir mes visiškai nenorime, kad to, tokių procesų, po tokių procesų susidarytų monoreliginės valstybės, nes tai yra rizikinga. Ačiū. Džiugu buvo dalyvauti kartu misijoje e, Palestinos teritorijoje. Teko vykti į tą misiją, mes pareiškėm paramą jūsų darbui. Ir mes kalbėjome taip pat apie regioninį vaidmenį, kurį būtina e, sustiprinti, problemus yra išspręsti. Ir tuomet buvo kalbama apie E, tai, ką minėjote jūs, e, ne viskas buvo padaryta, tai to, ką jūs siūlote ir manote, kad ES gali vaidinti naują vaidmenį, pavyzdžiui, tapti patarėję kariniams klausimams, e, ar kalbama apie tai. Na ir pritariu tam, ką jūs kalbėjote, mes jau komitete atitinkamame ilgą laiką esame, sakė, lygiai tą patį, mes uh, sakome, kad ža, tiesiog buvo žadama daug ir net labai daug daroma. Uh, Ir man, ir dabar aš turiu progą paklausti, kaip suvokiama Irake yra Europos Sąjungo, kaip jis įvaizduojama, kas manoma apie ją. Ačiū, sako pirmininkas, kolega Not, prašau. Dėkoju. Sveikinu. Gerbiama kolegė Jūs laikotės praktiško, ne filosofinio požiūrio. Dažnai čia girdime daug filosofijų. Už tai sakote, kad karas vyksta. Tam skiriamos e, reikšmingos lėšus ir jos gaunamos iš naftos. Islamo valstybė praktiškai sienų jokių neturi. Su Turkija egzistuoja siena. Vykdoma e, taip pat deimantų kontrabanda panašiai kaip Sierra Leonėje, tačiau su nafta šiek tiek yra kitaip, nes naftą reikia siūsti sunkvežimiais, galbūt perdirbti ją reikia, rafinuoti ir paskui parduoti. Ir visa tai vyksta per Turkijos sieną. Tūkstančiai sunkvežimių iškeliauja per Turkijos teritoriją. Kaip galima būtų aiškinti tai, kad Turkijos administracija užmerkia akis į šį faktą? Kaip atsitinka, kad Turkijos vyriausybė bendradarbiauja su Islamo valstybe? nes tai yra iš tikrųjų esminė problema ir labai neigiamas dalykas ir Turkijos interesams. Tad ką turėtume daryti, kad sustabdytume tą nelegalę prekybą, kuri padeda kariauti tą karą? Ačiū. Kolegė Lusink. Labai ačiū. Humanitarinė padėtis Irake iš tiesų pasibaisėtina. Amnesty International vakar paskelbė atitinkamą ataskaitę. Klausimas, ko turime imtis, ponas Tenokas džiaugiasi ginkluotės tikimu kurdų pajėgoms, tačiau noriu paklausti, kaip šios pajėgos apskritai gali pasinaudoti ar galimybę kad apsisaugotų, nes anksčiau jos nesugebėjo to padaryti ir noriu paklausti, kokia grėsmė kyla, kad ši ginkluotė pateks į kitas rankas ir bus nukreipta prie žmonės, kurios e, turėtų šiaip jau apsaugoti. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į pabėgėlių problemą, jiems reikia suteikti prieglopsti, turime tą užtikrinti, kaip ir humanitarnės pagalbos tiekimo E, aspektus svarstyti, taip pat, e, manau, būtų labai svarbu įtikinti Turkiją atverti savo, atverti savo sienas pabėgėliams ir uždaryti jas islamo valstybės kovotojams, kokiu matote galimybių daryti atitinkamą poveikį Turkijai šią prasme ir ar jau ėmėtės kokiu nors veiksmų. Pone Lochbiller žodis, ačiū pirmininkė, ačiū pone ambasadoriai už įžanginę informaciją. Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba e, <clears throat> nusprendė atlikti tyrimą dėl islamo valstybės kovotojų nusikaltimų žmoniškumui. Amnesty International jau paskelbė tinkamą informaciją, kaip vertinate bendradarbiavimą su pilietinė Irako visuomenė. Ar jūsų ambasada teikia paramą pilietiniai visuomeniai Irake? Ir galbūt tas klausimas arba ši tema nebūtų taip smarkiai susijusi su islamo e, valstybė. Aš noriu paklausti, ar Irake e, šiuo metu pažeidžiamos žmogaus teisės, grubiai pažeidžiamos e, <clears throat> kaip turėtų būti gyveninta žmogaus teisų stiprinimo strategija patvirtinta 2013 metais. Kitas klausimas. Šiuo metu susidaro įspūdis, kad islamo valstybė nori sukurti kalifatą E, visų arabų šalių ir nėra nusiteikusi prieš vakarus ir tokiu būdu užtikrina tam tikrą e, paramą iš kitų arabo valstybių. E, yra netgi tokių teorijų apie galimybę Irako teritoriją ateitie padalinti į tris valstybės. Kaip jūs tokią teoriją vertintumėte ir tokią galimybę? Ponas Kelmas, labai ačiū. Mėla buvusi kolegė, jūs iš tiesų labai sunku, sudėtingą ir didelį darbą atliekate Irake. Noriu paklausti, ką žinome apie Islamo valstybės finansinius išteklius. <clears throat> Minėjote, kad e, gauna e, Islamo valstybė pajamas iš prekybos nafta ir kad yra Europos valstybių, kurios tą naftą perka, ar galėtumėte šią informaciją sukonkretinti. Pat noriu paklausti, iš kur jie gauna specialistų ir galimybę eksportuoti šią naftą, ar ES lygmenių buvo priimti kokie nors sprendimai, siekiant užkirsti tam kelią, reikia tokių sprendimų priimti ir taip pat e, noriu pritarti jūsų minčiai dėl to, kad dabar Irake atsiranda reali galimybė nacionaliniam susitaikymui, kadangi sudaryta nauja vyriausybė, kurią sudarytų E, trijų pagrindinių gyventojų grupių atstovai ir kad reikėtų patvirtinti amnestijos įstatymą tam, kad visi Irako piliečiai jaustųsi saugus. Ačiū. Ana Gomiš. Aš taip pat noriu Jums padėkoti už darbą, kurį e, atliekate Irake. Jis yra aukštai vertinamas. E, Europos Sąjungos delegacija dabar turi galimybę, turi daugiau pajėgumų, e, nes tai iki šiol <clears throat> kankamai rimta problema, kadangi yra apribota jūsų judėjimo laisvė, e, nes jeigu galėtumėte keliauti e, ne tik po Bagdadą, tačiau vykti taip pat, pavyzdžiui, į Arbilą galėtumėte nuveikti daugiau. Ar buvote nuvykusi į Arbilą ir ar E, jūs manote, kad naujo premjero paskirimas e, leis patraukti sunitų e, tikėjimo Irako gyventojus į dabartinės vyriausybės pusę. Taip pat kurdų regionės vyriausybės ketinimai kurti nepriklausomą valstybę skelbti referendumą atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės ir į tos sunkumus, kurios patiria e, kurdų karinės paėgos kovodamas su islamo valstybės kovotojais, ar e, kas nors galima tikėtis, kad tas referendumas nebus skelbiamas. Taip pat noriu paklausti, ar veiksmai bent kokiu lygmeniu yra koordinuojami tarp es valstybių teikiančių ginkluotę e, Irakui ir ar veiksmai koordinuojami tarp tų valstybių, kurios tą ginkluotę tiekia su jungtinėmis valstybėmis. Politinių lygmenių turiu menį. Pane Sebalijos. Dėkuoju. Labadiena. Taigi, daug dalykų vyksta vienu ir tuo pačiu metu. Ukrainos krizė yra tas dalykas, kurį mes, prie kurio susitelkėme labiausiai, bet vyksta daug dalykų ir kitur. E, Mm, norėčiau paklausti, kaip parlamentiniu darbu galime paremti tai, ką darote jūs konkrečioje vietoje. E, Švedijoje, kai grįžtu savo šalį, vyksta daug sustikimų su Irako parlamento atstovais, su vyriausybės atstovais, su kurdų vyriausybės ir parlamento atstovais taip pat. Demokratija nėra tas dalykas, kuris ima ir pasidaro per vieną naktį. Ne, teikia, tenka dirbti metų metus tam, kad ji galėtų būti sukurta. Mes žinome, kad Irake demokratija, kad ir kaip bebūtų gaila, buvo paminta. E, spaudos laisvė, žodžio laisvė, visą tai buvo tie dalykai, kurie neegzistavo. O ten yra nekirdėti dalykai. O kaip bus su ateitim, ką ateitie galėtume nuveikti, kad užkirstume kelią panašioms krizėms kaip Irake? Ar kalbama apie karinę paramą, ji gali būti labai reikalinga, kaip su humanitarinė parama, nes ji yra iš tikrųjų ypatingai svarbi ir to jau reikėjo ilgą laiką. Jūs kalbėjote apie koordinavimą, karinę paramą, viskas gerai, bet man atrodo kalbėti reikia ir apie humanitarinę paramą, kaip koordinatoriai galėtų e, dirbti kartu, kad vyktų geresnis su to koordinavimas. Kalbėjom apie, apie jungtinių tautų organizaciją ir apie prievolę apsaugoti. Ar, ar kalbama apie tai e, yra ten, kur jūs dabar dirbate? Uh, just over here on uh, the left uh, for your geography. Ponas Smith. Uh, tiesiog norėčiau padėkoti už labai uždegantį pasisakymą, be jokių pašalinių žodžių, be, be skambių frazių, jūs kalbėjote labai konkrečiai ir aiškiai. Mano klausimai taip pat bus labai konkretus dėl naftos pardavimų. Skalbama, kad tie pardavimai padeda finansuoti terorizmą. Ką galėtume nuveikti šiandien? mes galbūt galėtume teikti pagalbą. Nes dėl, dėl, dėl to, kaip vyko deimantų prekyba ir kas su tos prekybos pinigais buvo daroma, mes jau žinome, sprendėm tą problemą. Galbūt naftos atveju galėtume padaryti tą patį, nes labai nesunku juk identifikuoti, kur tos valstybės yra, kur keliauja ta konflikto metu išgauta nafta Ir manau, kad e, būtų galima valstybėms susitarti, kad tokioje pirkimai galėtų būti laikomi nusikalstama veikla, reikėtų daugiau skaidrumo, daugiau atvirumo. Galbūt, pavyzdžiui, būtų galima paprašyti pranešimo apie tai, kokios valstybės aktyviausiai yra įsitraukusios į šios procesus, o kokios nebrangina savo reputacijos ir yra dalyvaujančios tuose ne, ne visai garbingose procesuose. Dėkuoju. Well, Amar is asking me to make it. Atsakymas. E, pasistengsiu atsakyti labai trumpai, nors prašom apžvelgti viską. Norėčiau pasakyti, kad dėkuoju visiems už klausimus, nes jie yra, taip sakant, visi klausimai į temą. Vyksta labai rimtas pasikeitimas nuomonėmis. Aš suprantu, apie ką jūs kalbate, tad labai svarbu, e, kad vieni kitų suprantame, labai svarbu gauti parlamentinę paramą. 57 milijonai pabėgėlių pasaulyje egzistuoja, tai yra didžiausias skaičius po antro pasaulinio karo pabaigos. Ir Europai galėtume pasiūsti labai aišku signalą. Ne, manykite, kad liksite e, be jokių pasiekmių. Tiesiog reikia daug lėšų, daug pastangų, pinigų, kad šalis galėtų grįžti į normalią padėtį, kad žmonės galėtų grįžti namo. Krikščionis, jų apsauga. E, sunku pabrėžti e, jų vienų svarbą. Be abejo, krikščionys patiria didžiulius išpolius. Tačiau neturime pabrėžti vien jų kančių. Jezidai galė, jis ne, negalėjo pasilikti e, Irake. 600 tūkstančiai žmonių e, buvo išstumti iš Irako dėl to, kad jie neva garbina velnę. Ir žmonė, kitų atstovai konfesijų gali pasilikti. Ir manyčiau, kad tą karinę organizaciją samus valstybės reikėtų e, atremti jos išpolius, kovoti su ją, galimai karinėmis priemonėmis. Daug kas vyksta dėl to, kad mes turime kariuomenę e, vietoje, tačiau mums reikia tarptautinių teisės aktų, tarptautinių teisės aktų aplinkos galbūt m, NATO galėtų būti tos pajėgos, kurios galėtų nuveikti čia kažką šios rytyje. Ir be abejo, apsauga e, yra labai keistas dalykas, nes kaip galima prašyti islamo kalifato apsaugoti krikščionis. Švedija be abejo e, turi daug patirties dirbant su kurdų e, atstovais. Ačiū Jums už tai, ką Jūs darote ir skatinčiau Jūs ir parlamentą dirbti ir toliau tą pačią linkmę. E, Kai dėl koordinavimo, dėl ginklų. 20, prieš 24 valandas tas klausimas iškilo, visi tas ginklus ten parduoda, paaiškėjo, kad kurdams siunčia ginklus ES valstybės ir amerikietis koordinatorius, kuris e, užsima tuo skirstimu. Tačiau ne jokios garantijos, kad į atskirų E, grupuočių rankas nepateiks, nepateiks tie ginklai, jokio koordinavimo nėra. Tiesiog reikėtų ieškoti tų kelių ir mes tą darysim, kaip bent jau suregistruoti tas siuntas, kurios patenka ten. Nes ta situacija darosi iki absurdo nekontroliuojama, pasakau tai labai atviriai. Mes, galėčiau pasakyti, neturime jokios komandų, kad užtikrinti apsaugą ir Bagdade jokių atstovų nėra, niekas nepasikeitė per penkerius metus. Darbut, galbūt dabar prasideda šiek tiek naujas laikotarpis ir mes dabar turime, kad ir nedaug personalo ES vietoje. E, galime dirbti toliau, nes sunitų tai dabar yra iš, yra ta grupė, su kuria bendradarbiavimą, bet kviešiau dirbti su mumis labai glaudžiai. Kai dėl naftos, taip, tai nedeimantai, jų taip nepraveši, tačiau kiekvienas kelias Turkijoje, Irano, Afganistano yra užkištas tais naftos pilnais sunkvežimiais. Tai yra signalas tūkstančiams E, kad ta prekyba vyksta. Būtina sustabdyti tą prekybą ir nu, reikėtų nebepirkti tos naftos. Be abejo, yra jungtinių tautų organizacijos rezoliucija dėl sankcijų, galima padirbėti prie to. Informacija su jumis pasidalinti detaliai negaliu, nes tai yra nevieša informacija, bet norėčiau duoti patarimą. Dėl Irako 15 tūkstančių dolerių per metus kainuoja toks dokumentas, kuris vadinasi e, naftos atidėjimų dokumentas. Galite su jos, galima su net susipažinti, kad dėl nacionalinio susitaikymo. Ana ir aš, kurie, kurios lankėmės ten 2002 metais ir net anksčiau, padarėme išvadas. Tik irakiečiai patys gali pradėti nacionalinio susitaikymo procesą, mes galim jiems padėti, bet jų pareiga yra E, pradėti tą susitaikymą, pradėti tą turėtų daryti sunitai. Ir kurdis, kurdų nepriklausomybė, prašyčiau, netrukdykite vykti procesams. Ir iš tikrųjų, dabar, jeigu būti kuriama nausia valstybė, gali reikšti, kad žlugs visi, e, vis, visas artimų rytų procesas nes jų fizinis integralumas gali būti išlaikytas tik tada, jeigu jie liks Irako sudėtyje. Dar vienas dalykas dėl krikščionių. Yra bandoma kurti naujus miestus krikščionims, kad jie gyventų koncentruotai tam tikrose teritorijose, bet iš istorijos juk turime išmokę tas pamokas. Jeigu įkursite vieną ar du krikščionių miestus, ryt po ryt, e, tie, tie bus užpulti ir žmonės žus. Nereikia to daryti. Karinė strategija taip turėtų tokia būti. Reikėtų, kad būtų užtikrinta kon, koordinacija su jungtinėmis tautomis, su jungtinėmis valstijomis ir panašiai. Kennedy generolas e, dirba taip pat vietoje, jis padeda atlikti koordinavimo darbą. Generolas Mail iš Junktinės karalystės taip pat dirba vietoje ir mes bandome įtraukti daugiau europiečių ir vykdyti koordinavimą uh, E, derinti jį su amerikiečių koordinavimu, bet mes neturime reikiamos teisinės aplinkos, o jos reikia, nes be to tiesiog, galėtume sakyti, vyksta kažkokia slapta operacija ir tiek. O tam mums reikia jūsų. Džod Kerhova e, yra E, tas asmo, kuris atlieka antiteroristinio koordinavimo darbą. Buvo parengta tam tikra strategija, kur yra daug informacijos apie užsienio kovotojus ir tą informaciją keičiame su visomis šalimis, kurios yra įstraugusios į Sirijos konfliktą. E, tos, ta informacija egzistuoja, mes ją keičiamės, tačiau manau, kad jums būtų naudinga Žildė Kerkov pasikviesti, jis galėtų detaliau papasakoti apie tai, kas iš tikrųjų vis, viskas vyksta. Jungtinių tautų organizacija e, teikia pagalbą, bet lietai. Mane nuvylė tas lietumas tos pagalbos teikimo. Ir organizacija VFP turėtų uh, užtikrinti tą, tos svarbiausius dalykus, būtent užtikrinti vandens tiekimą ir taip toliau ir panašiai. Ir kad galėtume dirbti efektyviau ir sparčiau, tai būtų puiku. Na ir paskutinis dalykas – pilietinės visuomenės kūrimas. Taip, programą turime, kur numatomos tam tikros galios pilietiniai visuomeniai. Dirbame su specialiais partneriais 15 milijonų eurų yra skiriama per metus šiam darbui atlikti. E, e, Ženevoje buvo priimta rezoliucija, kur yra pasakyta, kad būtina kovoti su nusikaltimais žmonijai ir būtina siūsti misiją į Iraką. Pasinaudokite šią rezoliuciją. Aš buvau viena iš tų, kurie e, buvome rezoliucijos autoriai. 28 valstybės narės turėtų paremti ir paremė šį dokumentą, tad e, delegacija tai yra didžiulė pagalba. Mes didžiuojamės tuo savo taip pat indėliu į šį darbą. Ačiū. Jana. Labai ačiū Jana. Mūsų plojimai patvirtina, kad uh, ne tik tau simpatizuojame, tačiau taip pat ir tave remiame. Ne kartą jau kalbėjome apie tai, kaip blogai aprūpinta yra Europos e, Sąjungos delegacija, nepaisant pažadų. <clears throat> Atrodo, kad jūs vis dar e, gyvenate Junktinės karalystės ambasados teritorijoje kažkokiam konteineryje, ta situacija iš tiesų yra nepriimtina. Ir e, Čia reikia kalbėti taip pat apskritai apie ES reputaciją ir poveikį. Jeigu neprieštaraujate, manau, kad dar bandysime įsikišti, siekdami pagerinti padėtį. Jau pasidžiaudami ketvirtadienį minėjome, kad tai, kaip ES ir jungtinės tautos turi atlikti savo darbą, tos E, sąlygos šiuo metu šitas darbas yra nepriimtinas, nes viskas vyksta labai lietai. Vokietijos federalinė kanclerė neseniai minėjo, kad Vokietijoje per kelias dienas buvo surinkta 50 milijonų eurų, kurie nebuvo numatyti biudžete humanitarniai pagalbai, o mums tam visą laiką prireikė pusės metų, kol atliekame visas biurokratinės procedūras ir <clears throat> dažniausiai tą pagalbą teikiame jau pasibaigus krizį ir aš čia nebandau e, kritikuoti komisijos narių, kurie padėti vertina labai panašiai kaip ir aš ir tikrai atlieka puikų darbą. Mm, e, Jungtinėse tautose visos procedūros vyksta panašiai kaip ir pas mus ir todėl mes esame visiškai nepastebimi ir todėl vieninteliai, kurie nedėlzami gali sutelkti pagalbą, kuomet jau stogas dega yra amerikiečiai. Taigi turėtume susėsti prie vieno stalo ir e, pasvarstyti apie tai, kaip turėtume pakeisti biudžeto tvirtimo procedūrą. Po Santero komisijos žlugimo parlamentas dėjo daug pastangų tam, kad biudžeto tvirtimo procedūra taptų tokia biurokratinė ir e, sudėtinga, kad e, lėšos e, yra paskiriamos arba patvirtinamos tik tai tuo metu, kai penkis kartus viskas yra pertikrinama tai e, tokia humanitarinė pagalba visiškai netenka jokios prasmės. Ta pati galima pasakyti ir apie humanitarinę pagalbą Ukrainai, e, nes e, Ukrainoje spalio 16 vyks rinkimai Moldovoje taip pat, tai mūsų parama turi pasiekti šalį dabar, o ne po rinkimų ir todėl, manau, turime ieškoti naujų procedūrų, kurios negalėtų nepaskestų biurokratinėse procesuose, e, kuriuos mes, Europos parlamentas, e, savo laiku esame nustatę ir patvirtinę. Taigi šią padėtį jau reikėtų keisti, tam pribra, pribrendo laikas, nes biudžeto pinigai, kurie e, pasiekia adresatus pavėluotai, yra išmesti pinigai. Taigi dar kartą ačiū už tai, kad atvykai, Jana. wish me to stay safe because uh, we are moving. I'm every day moving with. Mes uh, uh, tikrai uh, džiaugtumėmės, jeigu palinkėtumėte mums uh, išlikti sveikais, nes mes kiekvieną dieną keliaujame su neperšunamos lemenėmis ir šalmais ant galvų. Ačiū. Melsimės už jūsų. Džiaugiuosi, kad e, ponas Arbakanas atvyko šiandien su mumis sustikti. Jis yra ESBO misijos vadovas. E, ir Prieš kurį laiką buvome su jumis sustikę e, Kijeve ir dėja turiu konstatuoti, kad pastvirtino jūsų prognozes ir analizės. Mes e, tikėjomės, kad jos nepasitvirtins. Taip pat e, turime ir poną Balinšteiną, kuris pristatys mums paramos grupės veiklą Ir e, turint omenyje, kad viskas turėtų vykti greitai, tai džiaugčiausi, jeigu jūs taip pat patvirtintumėte mano teiginį, kad parlamentas turi pakeisti savo procedūras dėl pagalbos teikimo. Ponas Apakanas dabar jam suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Man didelė garbė su jumis susitikti šiandien. Atvykau iš Kievo nuo balandžio vidurio vadovauju ESBO stebėtojų misijai Ukrainoje ir esu vyriausiasis stebėtojas, specialioji stebėtojų misija Ukrainoje. Savo veiklą vadovaujasi ESBO principais, vertybėmis ir įsipareigojimais ir siekia užtikrinti taiką saugumą ir stabilumą Ukrainoje. 57 valstybės mums sutikė tinkamus įgaliojimus ir mes pirmiausiai turime stebėti situaciją ir teikti ataskaitas bei e, skatinti dialogą. Esbo stebėtojų misija atlieka vieną svarbiausių vaidmenų, teikdama paramą Ukrainos valdžiai vietos bendruomenėms siekiant įgyvendinti uh, deskalacijos patvirtintas priemonės. Norėčiau čia paminėti ES, JAF, Rusijos federacijos ir Ukrainos bendrą deklaraciją Ženevoje priimta balandžio mėnesį. Taip pat Liepos antrąją buvo patvirtinta bendroji deklaracija kurios nuostatas siekiame padėti įgyvendinti, todėl bendradarbiaujame taip pat ir e, E, tarpininkaujame e, trišalės grupės e, sustikimams tarp ES, Rusijos ir Ukrainos, siekdami, kad būtų susitarta dėl paliabų, taip pat palankiai vertiname aukšto lygio trišalės darybos, kurios vyko Minske ir kuriams tarpininkavo ES. Taip pat e, mes turime 30 stebėtojų 10 e, regionų. Mūsų 230 tiksliau turime stebėtojų iš 47 e, valstybių, atstovaujančių įvairiems regionams, Centrinė Azijai, Kaukazui ir, ir kitiems. Ir mūsų stebėtojo patyrė ekspertai, kurie pateikė mums patikimos informacijos e, apie saugumo padėtį atskirus incidentus. Jie e, teikia reguliarias faktais grindžiamas ataskaitas, kurios yra visiškai skaidras ir bešališkas, todėl mūsų stebėtai yra užmesgę reguliarius kontaktus su vietos regiono nacionalinės valdžios atstovais, pilietinė visuomenė, etninėmis, religinėmis grupėmis ir vietos gyventojais. ESBO misija e, e, yra sukūrusi e, ištisą kontaktų tinklą su visomis konflikto šalimis. Konflikto šalis suteikė mums e, galimybę e, užtikrinti e, galimybę vykdyti savo darbą atsižvelgiant į nuolat besikeičiančias aplinkybės. Mūsų misijos pastangų dėka buvo išlaisvinti Vokietijos žurnalistai, kurie buvo laikyti Slovenskė. Kitas pavyzdys e, e, buvo mūsų pastangos užtikrinti prieigą Malazijos, e, Olandijos ir kitų valstybių ekspertams prie lėktuvo katastrofos vietos. <clears throat> Dėl mūsų kontaktų su Kievo ir Donetsko atstovais mes sugebėjome užtikrinti, kad e, ekspertai galėtų saugiai patekti į lėktuvo e, katastrofos vietą. Taip pat e, mes aktyviai konsultuojamės su tarptautinė bendruomenė ir rengiamės naujiems iššūkiams kitose tokiose sritise kaip paliaubų laikymosi stebėjimas ir e, tarpusavio pasitikėjimo priemonių įgyvendinimas. Labai svarbu dabar užtikrinti paliaubas. Todėl aš raginčiau padidinti stebėtojų skaičių ir e, patikėti jiems e, svarbės užduotis susijusias su laikotarpiu po paliaubų, taip pat e, pateikti, aprūpinti juos reikiamą įrangą, pavyzdžiui, e, nepilotuojamomis transporto priemonėmis mūsų ateities misijos veikiausiai apreps ir tokias priemonės kaip dialogo skatinimas įvairiais lygmenimis, pilietinės visuomenės stiprinimas, moterų teisų gynimas, teisinės valstybės principų stiprinimas. Mūsų pagrindinis tikslas yra suteikti paramą. Ukrainos gyventojams siekiant sukurti geresnę, pluralistinę, demokratiškesnę Ukrainą. Norėčiau pristatyti jums kai kurias svarbiausias mūsų stacijos stebėjimo išvadas. Pirmiausiai konstatavome, kad e, būtina, kad Ukrainos centrinė valdžia daugiau dėmesio skirtų uh, E, e, rytų Ukrainos gyventojams ir jų poreikiams. Taip pat reikėtų e, surenkti tris su Palestalo susitikimus nacionaliniu mastu. Tai jau buvo padaryta per pastarojų metų. Pastebėjome, kad rytų Ukrainoje nesaugumo situacija pablogėjo kuomet ne, nelegalios ginkluotos grupuotės uh, užgrobė rinkimų apylinkės, įrengė patikros punktus aplink Donetską ir e, Luhanską. Ir šios regionus e, vis labiau kontroliuoja ginkluotos grupuotės, e, tokias kaip Donetsko ir Luhansko liaudės respublikos. Blogėjant saugumo situacijai, kyla grėsmė ir e, mūsų misijai. Aštuonis stebėtojus e, daugiau nei mėnesį laiko buvo suėmę Donetsko e, liaudės Respublikos ginkluotų paėgų atstovai. Apibendrinamas noriu pasakyti, kad Šalies saugumo padėtis markiai pablogėjo. Buvo labai daug civilių ir karinių pajėgų aukų šio konflikto eigoje. Per dieną 10-11 žmonių žūsta suintensyvėjus kovoms e, per pastarosius metus per dieną žūsta 36 žmonės. Prognozuojama, kad e, dauguma Donetsko ir Lugansko gyventojų pabėgo. Manoma, kad Donetske liko 200 tūkstančių gyventojų ir 250 Luganskė. Savo ataskaitose kurias rengiame kasdien, daugiausia dėmesio skiriame žmogaus teisėms nuo kovų diskriminacijos, diskriminuo, disk, nuo kovų sunkiosios ginkluotės naudojimo ir uh, kitų diskriminacinių priemonių labiausiai kenčia civiliai gyventojai. Dar vienas aspektas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, yra tas, kad viskas prasidėjo nuo politinės krizės, kuri išsivystė į ginkluotą konfliktą, o šis e, savo ruoštų tapo humanitarinė krize, nuo kurios kenčia 200 tūkstančių žmonių. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad tarptautinė bendruomenė turėtų uh, daugiau dėmesio skirti viduje perkeltiems asmenims, suteikti jiems didesnio masto pagalbą. Taip pat e, norime atkreipti dėmesį į nedidelės nacionalinės mažumas jų padėtį, tai turiuomenyje e, vengrų, rumūnų, lenkų, slovakų ir graikų tautinę mažumą, kuri gyvena Mariupolėje. Pabaigai noriu pasakyti, kad e, Mes e, tikimės, tikime galimybę Ukrainoje plėtoti dialogą ir rasti e, būdus ir galimybės Ukrainoje išspręsti susikaupusias e, problemas šalies vienybė, teritorinis vientisumas yra būtina prielaida bendromis pastangomis siekdami sumažinti įtampą ir užtikrinti taiką stabilumą ir saugumą sieksime palengvinti e, Ukrainos žmonių padėtį. E, tikime, kad yra įmanoma įgyveninti prezidento Porošenkos patvirtintą taikos planą. Spalio 26 dieną tikimės, e, kad bus susitarta dėl ilgalaikių paliaubų ir prasidės rimtas dialogas, nes Ukrainos stabilizavimas e, atitinka mūsų visų interesus, taip pat Ukrainos kaimininių šalių interesus, e, tarptautinė bendruomenė ir ESBO, e, kuria pirmininkauja Šveicarija, šiuo metu deda daug pastangų, kad užtikrintų šalies stabilumą. Mes tikime, kad įmanoma rasti įmanoma taikiai išspręsti šį konfliktą. Visi europiečiai, skaitant ir ES, toliau turi dėti pastangas tam, kad padėtis Ukrainoje normalizuotųsi. ESBO specialioji stebėjimo misija dės visas pastangas tam, kad e, padėtų šios pastangas įgyvendinti. Ačiū. Uh, thanks, Mr. Chair. I will try to be... Dėkoju. Pabandysiu labai trumpai. Norėčiau pradėti nuo komentaro prie to, nuo ko mes pradėjome. Viskas prasidėjo nuo nesutarimo tarp Rusijos ir Europos Sąjungos. Ir Rusija pirmiausia iškėlė klausimą dėl Ukrainos ekonominės orientacijos. Ir iškilo klausimas dėl to, ar Ukraina galėtų ar turėtų pasirašyti asociacijos sustarimą su Europos Sąjunga, įskaitant laisvos prekybos sustarimą, ar jį turėtų prisijungti prie e, e, muitų organizacijos, kurios e, pagrindinė, kurie yra Rusija. Ir paskui buvo pasiūlytas kitas variantas, Ukraina nepasirašo jokių sustarimų su niekuo. Ir dabar situacija vystėsi ir žinome, kokie jinai yra šiandien. Bet e, tas konfliktas buvo nereikalingas, buvo galima jo išvengti. Ir tą konfliktą sukūrė ir sukėlė tik tai Rusija. Tačiau ambasadorius apakan išdėstė jums, kokios buvo šio konflikto šaknis. Humanitarinė padėtis dabar. Norėčiau tarti porą žodžių apie tai, ką daro ES, kad padėtų Ukrainai. Pirmiausia, buvo teikiama labai plati politinė parama. ES ėmėsi lyderystė šioje srityje, buvo rengiami trišaliai susitikimai, dar neseniai įvyko toks susitikimas, tai buvo daug susitikimas Minske, kur dalyvavo ir Ukrainos prezidentas, ir Pone Ešton, jie atstovavo Europos Sąjungai ir vyko diskusijos apie visą eilę sričių. Antra, Europos Sąjunga teikia reikšmingą finansinę paramą Ukrainai tiek per valstybės narės, kurios yra IMF narės, e, Tai Tarptautinis valiutos fondas 17 milijardų dolerių tiek buvo pateikta, tai yra reikšminga pagalba ir 11 milijardų eurų buvo pateikta per įvairius fondus e, ir ES institucijas. ES taip pat atveria savo rinką. Nuo balandžio mėnesio ES nusprendė, kad reikia žengti toliau ir imtis vienašališkai gyventi laisvos priekybos susitarimą. Ir tuo būdu Ukrainos produktai gali būti vežami, eksportuojami Europos Sąjungą, tuo būdu sušvelninant uh, e, blokados pasiekmes, nes tą blokadą Rusijos produk, uh, Ukrainos produktams jų neįsileisdama į savo rinką taiko Rusija. <clears throat> Ukrainai taikoma, su Ukrainos prekiams taikomas visai lengvatų ir Komisaras Oettingeris neseniai lankėsi Maskvoje. Jis Ponas Otingeris lankėsi Maskvoje, diskutavo su savo kolegomis ir buvo taip pat sudaryta paramos grupė Ukrainai. Jos darbas yra padėti gyventi asociacijos susitarimą ir Ukrainos ir ES susitarimus visose srityse kuriuose apima asociacijos sustarimas. Būtina taip pat tinkamai kontirdinuoti teikiamą pagalbą, kurią teikia atskiros valstybės narės ir ES apskritai. E, tą pagalbą jau teikia ir šiaip tarptautinė bendruomenė. Būtinas e, geresnis koordinavimas tuo padedant Ukrainai. Taip pat būtina naudotis ir mūsų ekspertais teikiantiems lėšas, nes ekspertų pagalba reikalinga Ukrainai šiuo pereinamoju derengų laikotarpiu. Jeigu paklausimėte apie pasiektus rezultatus, galėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, tamčiau pridurti, kad e, Ukrainos valdžia dirba labai sunkiomis sąlygomis dėl karinio konflikto šalies rytuose. Ir matome, kad prasidėjo iš pradžių šis konfliktas kaip lėtinis karas, dabar jis tampa karu tarp jų valstybių, tarp Rusijos ir Ukrainos. Situacija labai sunkiai, finansinė situacija kritiška Ukrainoje. Teisėkūros darbas taip pat turi būti tęsiamas. Ir jis vyksta labai sunkiomis sąlygomis. Turime padėti Ukrainai kuo labiau, kad situacija pasikeistų, kadangi E, be vidaus reformų negalima bus pasiekti konkretesnių rezultatų. Aš pats ir kolegos nuolatos vykstame į Kyivą, e, kasdien susisiekėme su Ukrainos vyriausybės atstovais, taip pat ir su prezidentu bei jo administracija. Per trumpą laiką mes iš tikrųjų suteikėme labai reikšmingą paramą Ukrainai. Mūsų Tikslas dabar yra kuo greičiau įtvirtinti taikos procesą, pagalba turi būti didinama, padedant Ukrainai atlikti reikiamas reformas ir pergyventi tą pereinamą į laikotarpį ir tinkamai gyventi asociacijų starimą. Ačiū. Pirinkas, ačiū. Turėsime balsuoti. Ir dar turime šešis kalbėtojus, kuriems duosime po vieną minutę. Ar įmanoma, kolegos, per vieną minutę susitvarkyti? Nes jeigu, nereikėtų, nes jeigu nebalsuotume dėl biudžetų, pinigų negaus niekas. Štai kaip viskas paprasta. Sandra Kalnietė klaus, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu tris klausimus. Prezidentas Porošenko turi parengęs taikos planą, kuris pristatė Minske. Kaip su tuo planu bus, ar jis bus gyvendamas? Kitas klausimas. žmonės kenčia. Kaip galima būtų įtakoti tuos e, iš ankstinius rinkimus, kad situacija galėtų keistis kuo greičiau. Rusijos izolacija ir priemonės. Ar bus tai įgyvendinama, siekit, kad Ukrainoje kuo greičiau prastėtų reformos ir kad jį galėtų e, spręsti patį savo likimą? Ačiū gerimas pirmininkė. Kai du šiandieną pranešėjai paminėjo apie tam tikrą problematiką ir norą suteikti humanitarinę pagalbą, tačiau, kaip jūs matote, kardinaliai keičiasi situacija kiekvieną dieną. Ir vakar Putinas netgi pagrasino brandoliniu ginklu. Ir todėl humanitarinė pagalba ir vidinės reformas, aš manau, šiandieną jau turėjo nueiti į antrą planą. Dėl rytų partnerystės programos, kaip žinia, ES pati ėmėsi iniciatyvas prieš keletą metų o ko gero prieš dešimt metų. Ir mes buvom iniciatoriai, kad tą rytų partnerystę toliau vystyti. Tačiau mes turėjome visiškai kitokią informaciją, negu kad dabar yra pateikta, kad dėl asocijuotų sutarties pasirašymo iškilo tam tikros problemos. Mes tada piešim savo labai gražius vaizdus, kad santykiai su Rusija, Ukraina bus visada teisingi, Tačiau Rusija jau pradėjo ruoštis tiem įvykiam nuo 2007-2008 metų perginklavo savo armiją ir panašiai. Ar jums netrodo, kad mes jau dabar turim pradėti kalbėti atvirai ir tiesiai, kokie gali būti pasiekmes, nes antrasis pasaulinis karas prasidėjo panašių scenarių, yra tam tikrų išvadų taip pat įvairių ekspertų ir ar nereikėtų iš tikrųjų pradėti galvoti apie žymiai rimtesnę paramą Ukrainai, nes jis jinai, jinai kovoja ne tik tai dėl savo teritorijos vientisumo, bet ir tai taip pat dėl mūsų ES ateities. Ačiū. Muchísimas gracias, señora Pacani, señor. Dėkuoju. Ponui e, Balas ir ponui Apakan už pranešimus. Komet mano kolega iš mano frakcijos Javieras e, kalbėjo ir e, kuomet jisai kalbėjo apie frakcijos poziciją, Tai e, jų klausydamasis aš galiu pasakyti, kad aš nejaučiu jokios simpatijos nei Putinui, nei Stalinui, tačiau e, Europos sąjunga praktiškai nepasipriešino tam tikrų kraštutiniųjų e, partijų atstovų veiksmams. Jungtinės valstijos, kaip jūs žinote, įvairiose pasaulio vietose palaiko valstybinius e, perversmus. Žinome, kas vyko Egipte, Hondurase praeitėje ir, ir kaip vyko Trumano diplomatija. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Thank you, Chair. Uh, That... Dėkoju. Na be abejo, kalbame visi emocingai ir kalbame e, pakankamai daug, kalbam apie pilietinį karą Ukrainoje. Ir kai kas, aišku, galbūt ir viršio tą. E, ir kalbama apie daugybę informacijos, atvyk, kurios gaunama nuolatos. Aš suprantu, kad misija dirba labai sunkiamis sąlygomis, tačiau vieno dalyko nesuprantu, norėčiau, kad jūs šiek tiek paaiškintumėt plačiau. Man regisi, ir tą rodo tarybos kai kurie pranešimai, kad jeigu niekas neužtikrins rytų sienos, Ukrainos rytų sienos kontrolės, nebus įmanomos jokios paliaubos. Kaip reaguoti šią situaciją, kaip tai užtikrinti? Kolega Plenkovič, dėkoju ponui Balaš. Jų suvertinimas dėl Ukrainos ekonominės ir finansinės situacijos, jūsų informacija apie pagalba perkeltiems asmenims ir humanitarinė pagalba yra labai vertinga. Aš suprantu, kad jūs e, kalbate E, taip lyg būtų kalbama apie vidaus konfliktą, tačiau, man atrodo, situacija keičiasi. E, būtent kaip užtikrinti Ukrainos rytinės sienos kontrolę, kad būtų galima užkirsti kelią konfliktų ir tai abiejų šalių, nes nebekalbam apie vienos šalies konfliktą. Thank you. Uh, we are aware of... Dėkoju. 5000 Ukrainos karių kovoja Ukrainoje. Mes žinome tai, ponia. Uh, Mogerini kalba taip pat apie konfliktą. Kaip reikėtų pavadinti tą situaciją, kai viena šalis puola kitą šalį? E, man atrodo, tai vadinasi karu, nors iki šiol šiandien girdime ponę Mogerinį kalbant apie konfliktą. Aš, ar manote, kad puiku yra parduoti tokiam režimui kaip Rusija ginklus ir mistral kovinius laivus? E, Putinas sako, nežinas nieko apie karius Rusijos veikiančius Ukrainoje. Tačiau reikėtų paklausyti, tai kasgi Rusijoje tada kontroliuoja karinės pajėgas. Dėkoju. Thank you. Three short questions. First of all, could you... Dėkoju. Norėčiau paklausti, ar galėtumėt patvirtinti e, e, pareiškimą e, to žmogaus šiandien, kuris sakė, kad Rusijos karių Ukrainoje nėra. Ir antra, kokia yra situacija susijusi su tyrimu su, dėl MH17 lėktuvo katastrofos. Ir kokie, koks yra ryšys tarp ginklų gamybos ir tų ginklų pardavimo Rusijoje. So, uh, first of all about the uh, EU Pirmiausiai <clears throat> noriu pakalbėti apie ES pastangas ir sąlygas, tas pastangas įgyvendinant. Sąlygos iš tiesų dirbti yra pakankamai sudėtingos, <clears throat> todėl reikėtų pagerinti tiek teisėkuros, tiek administracinę veiklą Ukrainoje. E, steigiant naujas institucijas, rengiant pareigūnus ir be visų šių prielaidų mes nesulauksime jokių mūsų teikiamos paramos rezultatų, šalis nepasikeis. Sutinku, kad e, e, busimoje rinkimų kampanija to darbo taip pat nepalengvino Ukrainoje. kalbant e, ir vertinant bendrai rytų partnerystę, mes tikėjomės, kad bus galima ją plėtoti kartu su Rusija, todėl pritariu ponui Balčyčiui, kad e, pač nuo 2009 metų, po to, kai buvo įsteigta Muitų sąjunga, situacija iš esmės pasikeitė. Aišku, problema nėra pati e, Muitų sąjunga E, su tarp Rusijos ir partnerių. Problema yra, kad Rusija neįsivaizduoja muitų sąjungos be Ukrainos ir tai e, sukelia daugiausiai problemų. Atsis, atsakant į pana Plenkovičiaus klausimą dėl tikrųjų poreikių, remiantis Ukrainos vyriausybės skaičiavimais, e, išlaidos ginkluoti per dieną sudaro milijoną eurų neplanuotų išlaidų ir tai yra didžiulės lėšos Ukrainos biudžetui ir labai sudėtinga pateikti skaičiavimus, nes kiekvieną dieną padaroma nauja žala ir e, kol kariniai veiksmai nesustos, neturėsime galimybės įvertinti ir apskaičiuoti paramos poreikių ir negalėsime uh, patvirtinti sąlygų, pagal kurias būtų pradedami atstatymo darbai, tačiau dabar galima kalbėti apie daug milijardų eurų žalos atlyginimui. Ponui Abakanui žodis ačiū už e, labai konkrečius klausimus. Pirmiausiai Ar pasakyti, kad prezidento Porošenkos pradėtas demokratizavimo procesas e, juda į priekį, parlamento rinkimai bus labai svarbus, siekiant kurti tolerantiškesnę, demokratiškesnę, pluralistiškesnę visuomenę Ukrainoje. Šlės vyriausybė skatina reformų procesą šalyje. Taip pat, kalbant apie Rusijos ir Ukrainos pasienio sienos kontrolę, <clears throat> šiuo metu įgyvendiname projektą skirtą pasienio kontroliai Tikimės, kad bus susitarta dėl paliaubų, tačiau mūsų parengėmėjai darbai taip pat yra susijęs su e, pasienio stebėjimo užtikrinimu Rusijos ir Ukrainos pasienyje. Pavyzdžiui, mūsų atstovų skaičius, stebėtojų skaičius Marijupolėje pastaruo metu buvo padidintas e, E, taip pat e, mūsų stebėtojai stebi besikeičiančią saugumo situaciją šiaurinėje Azovo jūros dalyje. Ar dar kartą pasikartoti per artimiausius mėnesius, tikimės, kad bus susitarta dėl paliaubų, dėl bėjimo, dėl uh, sienos kontrolės, ypač Luhanskė. E, taip pat e, <clears throat> per ketverias šešias savaitės taip pat e, sugebėsime užtikrinti nepilotuojamų orlaivių. Pats sienos, kontrolė, sienos kontrolės stebėsena pasitelkus nepilotuojamus orlaivius. tyriant lėktuvo katastrofos vietą Malazijos, Australijos ir Niderlandų mm, atstovai aktyviai siekia dalyvauti e, šiame tyrimė, procesas vyksta, taip pat e, gegužė vykęs incidentas Odesoje turi būti nuodugniai ištirtas. Atsižvelgiant į šias aplinkybės turiu pasakyti, kad e, tikiu, jog esbo vertybės ir principai pasitarnaus ieškant Ukrainos problemos sprendimo būdų. Ačiū. Labai ačiū, linkiu Jums visokio pasiekmės Jūsų darbe, ponė Apakanai. Norėčiau Jūsų paprašyti perduoti linkėjimų savo e, jūsų darbuotojams Ukrainoje, nes iš tiesų jie dirba labai sveitingomis sąlygomis ir e, galime tik tai žavėtis tuo, kaip rizikuodami jie dirba. Čia e, tikrai mes turime aiškiai pasakyti, kad e, negalima kalbėti apie Ukrainos vidaus konfliktą, kuomet jame naudojama e, Rusijos kariuomenė ir Rusijos karinė įranga. Široniškai galiu pasakyti, kad e, kartais Rusijos kareiviai su savo ginkluotė ima ir pasiklysta Ukrainoje. Mes čia turime kalbėti apie Ukrainos vyriausybę, kuri turi teisėtus parlamento ir rinkėjų įgaliojimus Dabar persime prie balsavimo. Dėkoju vertėjams už tai, kad jie padirbės ilgiau. Šau balsuoti dabar e, supaprastą tvarką. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis sukeitim, e, pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis atkrinta. Ketvirtas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už. Šeštasis pakeitimas, dėl jo taip pat turime balsuoti. Pininkas atsiprašo, kas už šeštąjį, kas prieš susilaiko pritarta, septintasis, kas už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis, kas už prieš susilaiko pritarta, devintasis už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis už prieš susilaiko atmesta, vienuoliktasis už prieš susilaiko pritarta, 12 už, prieš susilaiko pritarta, 13 už, prieš susilaiko pritarta, 14 ir 15 kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl dokumento su pakeitimais, pradedame balsuoti. <laughs> Die Abstimmung ist. Balsuoti baigiame. Beveik baigiame. Es kommen immer mehr Leute. Es ist ein Wettlauf. Praktiškai turime balsavimo varžybas. Taigi, baigiame balsuoti. Pritarta 51 balsavus už, 10 prieš 2 susilaikius. Dabar siūlau, jeigu nėra labai rimtų priežasčių, elgtis kitaip, panašių būdų balsuoti dėl pranešėjo visų teikiamų pakeitimų ir dėl ponos Liozink siūlomų pakeitimų taip pat balsuoti visų kartu, kadangi jie prieštarauja pranešėjo pakeitimams. Ar visi tam pritarėte? Pone Liozink, jūs taip pat? 50-90 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta 50-09 nuo šio iki 50-17 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 50-97 už prieš susilaiko pritarta 50-75 iki 50-78 už prieš susilaiko pritarta, tai yra atmesta. 5018, kas už prieš susilaiko pritarta, 5019 ir 20, kas už prieš susilaiko pritarta, 5069, kas už prieš susilaiko pritarta, atmesta. daug praktiškesnius pasiūlymus siūlote. Ne aš, sako pirmininkas savo pavaduotojui. 95 už priešus laiko pritartą. Dabar balsuosime dėl pakeitimo numeris 0, 0, kas už prieš susilaiko atmesta 96, kas už prieš susilaiko pritarta. 23, kas už prieš susilaiko pritarta. 71, 72, 68, kas už prieš susilaiko atmesta. 11. Balsavimas dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas už susilaiko atmesta pastabos, kas už prieš susilaiko pritarta, 76 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, pirmasis žodinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 25 kas už prieš susilaiko pritarta, 26 iki 31 Ne, iki 28. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 99. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 29. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 70. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 30-31 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta, 9 kas už prieš susilaiko pritarta, 66 kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 80, kas už prieš susilaiko pritarta. Šešdešimt trečias dabar, kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 84. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimt penktas už prieš susilaiko pritarta. Devyniasdešimt ketvirtas su žodinė pataisa už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 13, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 55 ir 57, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 67, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 91 su žodinė pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta Pasitikrinkime. Devyniasdešimt pirmas, penkiasdešimt devyniasdešimt vienas. Balsuoti baigiame. Trisdešimt septynius, dvidešimt septyni prieš trys susilaikė pritarta, devyniasdešimt antras, kas už, prieš susilaiko arba susilaikė, bet reikia pastikrinti, manau, kad balsų skirtumas bus toks pats. Vieno iš socialistų ir demokratų tarp balsuojančių yra per daug, ponia Hauitai. Turite vieną savo atstovų, vienu savo atstovų per daug. Balsuoti baigiame. pakartokime balsavimą dėl šio pakeitimo. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Trisdešimt keturi už, trisdešimt prieš, du susilaikė, pritarta. Trisdešimt septintas kas už, prieš susilaiko, pritarta. Dešimtas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 38, kas už, prieš susilaiko pritarta. 65, kas už, prieš susilaiko pritarta. 40, kas už, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ir 49. Ne, nesutinkate, gaila. Deja, mes jūsų murmesio neišgirdome. Galite būti tikra, kad vis tiek pralaimėsite balsavimą ar vienokią ar kitokią procedūrą. 40 už prie susilaiko pritata, 41 už prie susilaiko pritata, 42 už prie susilaiko pritarta, 43 už prie susilaiko pritarta, 44 už prieš susilaiko pritarta, 45 už prieš susilaiko pritarta, 46 už prieš susilaiko pritarta, 47 už prieš susilaiko pritarta, 48 už prieš susilaiko pritarta, 49 už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas. Už prieš susilaiko pritarta. 93. Už prieš susilaiko pritarta. 0, 0 už prieš susilaiko pritarta, 0, 1 už prieš susilaiko pritarta, 88 už prieš susilaiko atmesta, 90 56 už prieš susilaiko. Pirmininkas atsiprašo 56 už prieš susilaiko pritarta 02 už prieš susilaiko pritarta. Ar galėtume balsuoti dėl visų pranešio pakeitimo, ar dėl to kilo problemų, nesutinkate, gerai, tuomet trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis, kas už prieš susilaiko pritarta, penktasis už prieš susilaiko pritarta, šeštasis už prieš susilaiko pritarta, septintasis už, prieš susilaiko pritarta, penkisdešimtas už, prieš susilaiko pritarta, aštuntasis už, prieš susilaiko pritarta, penkisdešimt pirmas už, prieš susilaiko pritarta, penkisdešimt antras už, prieš susilaiko pritarta. Galėjome dėl visų balsuoti kartu, kadangi dauguma pritarė šiems pakeitimus. Labai ačiū. Linkiu visiems geros pietų pertraukos. Susitinksime 15 valandą posėdėje su ambasadoriais. 10 Minuten hat es gedauert. Hm? 10 Minuten sind wir überschritten.